So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann eröffne ich die Sitzung und freue mich sehr, dass wir heute zu Gast haben den Vizeminister. Kolegos, džiaugiuosi, kad mūsų svečias šį rytą yra e, atvykęs iš Italijos. Jis ministrų taryboje yra atsakingas už priekybos klausimus. Ir mes Italijai pirmininkaujant aptarėme visą eilę svarbių priekybos klausimų ir padarėme pažangą TTIP dėrybose ir kitose dėrybose šioje srityje. Mes taip pat kalbėjome ir apie sustiprintą priekybos sutarčių įgyvendinimą. TPI pavyzdžiui. Ir dabar kyla klausimas, kaip priekybos politika gali prisidėti prie užimtumo didinimo Europoje. Susitikimas buvo kupinas bendradarbiavimo dvasios ir tikiuosi, kad mes visada tai puikiai bendradarbiausime tarp tai, su taryba. Ir dabar žodis jums. O dėkoju, ponė pirmininkė, vicepirmininkė, komiteto nariai. Mes jau beveik baigėme Italijos pirmininkavimą ir džiaugiuosi galėdamas dabar dar sįki kreiptis į šį komitetą ir apžvelgti tą pusės metų Italijos pirmininkavimo laikotarpį priekybos srityje. Pirmiausia, norėčiau trumpai pakalbėti apie teisėkuros klausimus, apie reglamentus skirtus atnaujinti ir modernizuoti priekybos santykius, taip pat uh, buvo sutelktas dėmesys į viešųjų pirkimų ir abusiškumo elementus. Šiose dviejose srityse pirmininkaujanti Italija dirbo energingai, kad pasiektų kompromisą taryboje. Kai dėl modernizuojančių priekybos apsaugos priemonių e, tai jau buvo komisijos iniciatyva paskelbta 2012 metais tam, kad Europai būtų suteikta galimybė, suteiktos priemonės reaguoti į neteisėtas, nesažiningas priekybos e, priemonės taikomas trečiosiose šalise. Taigi, siekta E, parengti instrumentą, kad apsisaugotume nuo nesažiningų trečiųjų šalių priekybos priemonių. Taip pat mes raginome valstybės narės e, taryboje imtis įstatymų leidėjo vaidmens ir per tam tikrą terminą sureaguoti į komisijos pasiūlymą. Tačiau per tuos šešis mūsų pirmininkavimo mėnesius pastebėjome, kad taryboje nuomonės išsiskyrė. Mes siekiame sudaryti kompromisą tarp valstybių narių interesų, tačiau nepaisant mūsų pastangų, mm, bent jau inicijuoti dialogą su taryba, komisija, taryba nesugebėjo išspręsti savo vidinių nesutarimų. Ir dėja, dabar atėjus gruodžiui mes tiesiog galime konstatuoti tokią situaciją ir pradėti vidinių svarstymų procesą, kai valstybės narės turėtų peržiūrėti savo vidinės sistemas ir modernizuoti, jas pakeisti. Kai dėl IPI parlamento siūlymą Italijos, Italija pateikė kompromisinį pasiūlymą, bet ir čia dėja, nepaisant mūsų pastangų, nebuvo pasiekta jokios pažangos techninėme ligmenyje. Ir dėja, dabar šio dokumento situacija yra nuvilinti. Žinome, kad Europos įmonės norinčios dalyvauti pirkimų procesuose už ES ribų patiria diskriminavimą. Tačiau, kalbant apie įgyvendinimą, įgyvendinimo mechanizmą skirtą spręsti situacijas kylančias šalyse, su kuriomis turime priekybos sustarimus ir kurios nesilaiko mūsų sutartų taisyklių, dar neturime priemonių, kaip ginti savo įmonės. Taip pat tarybos pozicijos išsiskyrė šio klausimu. Kai kurie norėjo išlaikyti nacionalinės pozicijas, kai kurie Europos pozicijas. E, diskusijos turi tęstis, nes mūsų pareiga yra surasti kitą alternatyvą. Taigi, mes pabandysime to pasiekti. Lapkričio 21 taryba paskelbė atvirą poziciją ir dėja taryboje e, atsirado ideologinis e, skirtumas, nesutarimas ir jau nekalbant apie apsaugos mechanizmų įgyvendinimą, jų sukūrimas kai kuriems valstybėms narėms atrodo kaip protekcionizmas. Pirminkaujant Italija nemano, kad taip ir yra. apsaugos mechanizmus tiesiog reikia naudoti tinkamai. Antrojoje šių metų pusėje taryba taip pat, Italija taip pat e, diskutavo su valstybėmis narėmis e, e, dėl situacijos PPO, kur situacija dėl priekybos su paprastinimo ir balį sprendimo įstrigo. Laimiai pastarosiomis savaitėmis dėl to, kad daugia šalėse dėrybose buvo pasiekta teigiamų rezultatų. Pasiekėme sutarimo su JAV ir Indija dėl maisto saugos reikalavimų PPO ir PPO buvo priimtos praėjusiais metais taisyklės atitinkamos ir protokolas dėl priekybos palengvinimo ir Taip pat iki 2015 Liepos reikia užbaigti įgyveninti balio nuostatas. Ir tokiu būdu buvo išspręsta ta aklavietė, ta, ta, tas įstrigęs reikalas, kuris buvo įstrigęs gana ilgai. Taigi dabar vėl galėsime tęsti diskusijas PPO ir kitais klausimais. O Tam reikės kitos darbų programos. Mums pirmininkaujant daug pastangų dėjome į transatlantinės partnerystės klausimo sprendimą ir didžiuojamės, kad mums pavyko sėkmingai pirmojo klausimo metu vienbalsiai nubalsavus taryboje patvirtinome skaidrumo priemonę Ir tai yra didelis žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti skaidrumą. Ir kalbant apie konkrečias išvadas dėl TTIP, patvirtintas e, lapkričio 21 taryboje, tai siunčia aišku signalą visam pasauliu ir ypač JAV dėl specifinių TTIP aspektų. Pirma, kad valstybės narės įsipareigojusios taryboje siekti plataus ir subalansuoto ir ambicingo susitarimo, kad būtų išlaisvinta priekyba ir investicijos, kad tokiu būdu būtų sukurta daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms ir skatinamas augimas abiejose Atlanto pusėse. Antra, pabrėžti skaidrumo svarbą, nes jis jau yra įtrauktas į naują komunikacijos e, strategiją, kurią rytoj aptarsime kitame forume. Šioje strategijoje numatomas, e, numatome e, aktyviai dirbti likusio pirmininkavimo metu sriti, šioje srityje ir siekti, kad aiškiai būtų įvertintas poveikis įmonėms, ypač MVI to susitarimo. Mes taip pat bandėme apibendrinti įvairių delegacijų pasiūlymus, tuo pat metu išlaikant pagrindinį principą, kad TTIP išvados turi būti atskiros nuo kitų išvadų. Ir šių išvadų tikslas pagrindinis buvo pasiūsti aišku signalą JAV politikams apie pastarojo mėnesių dėrybas, mm atsižvelgiant į komisijos sudėties pasikeitimą ir ateinančius rinkimus JAV. Mūsų strategija priekybos srityje buvo siekti su pagreitinti dėrybas su JAV, kad jas galima būtų užbaigti vėliausiai iki kitų metų pabaigos. Ir 16 metų pradžioje jau pasinaudoti esančiomis progomis dėl, kilsiančiomis dėl rinkimų. Taigi, turime suvokti, kad jeigu mes nebaigsime šių dėrybų iki 2016 pabaigos, Vašingtone nebus dar e, naujos administracijos ir vėl reikalas įstriks. E, JAV pasarosius tris metus stipriai augo, daugiau negu mes dėja, ir todėl jie, jie turi tam tikrų privalumų ir stipriųjų pusių. Taigi tikimės, kad pirmojo susitikimo, tarp, kuris vyks tarp komisarės Malmstrom ir jos Amerikos partnerio, kitą savaitę bus aptarti šie klausimai ir bus pasiekta pusiausvyrė tarp realizmo ir ambicijų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad STS mechanizmas turi būti e, peržiūrėtas atsižvelgiant į TTIP dėrybas. Mes suvokiame, kad toks sprendimas e, gali turėti rimtų pasiekmių ateityje apsaugant ES investicijas, nes tai gali paskatinti neigiamą efektą. Ir susitarimas tarp JAV ir Kinijos gali pakenkti mūsų interesams. Ir pagal Lisabonos sutartį būtų e, protinga atskirti Europos STS sistemą į vieną pusę Ir išlaikyti STS mechanizmus su atskiromis dviša, valstybėms narėmis dvišalių sustarimų pagrindų. Ir taip pat norėčiau dar kai ką pabrėžti, kas mano galva yra labai svarbu. Perinamojo laiko, prie, bendradarbiavimas su perinamojo laikotarpio šalimis taip pat sukuria galimybę investicijoms ateityje. Taip pat e, reikia siekti uždrausti savavališkų ir diskriminacinių priemonių taikymą. Be to, investuotojams e, dažnai suteikiama teisė e, gyveninti tas teisės savo iniciatyvą ir kreiptis į tarptautinius arbitražo teismus ir tokiu būdu galima išvengti įvairių ilga, ilgai trunkančių nacionalinių procedūrų. Net ir parengus Lisabonos pakeitimo sutartį, dabartinės dvišalės investicinių investavimo sutartys su 130 šalių numato investicijų garantijų sistemą. Ir Visą tai paskaičiau iš Vokietijos investicijų ataskaitos ir turbūt suprantate, kad dviša, kai dvišalėse, po, dvišalėse politikose STS tampa pagrindiniu dalyku, mm, diskriminacija dar padidėja. Nelle settimane precedenti ed ha affinato attraverso uno sforzo redazionale di flessibilità. Žiūrėsime, kaip seksis pirmininkaujančiai valstybė tęsti darbą per ateinančias kelias savaitės ir pirmininkaujančiai valstybė e, ketina parengti išvadą, kad e, priekybos darbo tvarkė būtų laikoma svarbiu būsimo augimo elementu Europos Sąjungoje ir patvirtintos išvados buvo pagrįstos tuo, e, ką priėmė Europos vadovų taryba birželio mėnesį. Ir be abejo, priekyba yra būtinas elementas, norint skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Reikia naujos e, sistemos, kuri būtų įgyventinama atsižvelgiant į naują struktūrą ir tikimės, kad e, vykstant e, šiai diskusijai pavyks įspręsti tuos ideologinius skirtumus taryboje, dėl kurių nepavyko susitarti dėl tam tikrų dalykų. Mūsų pirmininkavimo laikotarpį padarėme nemažai svarbių žingsnių, kad sudarytume laisvosios priekybos susitarimus su Japoniją, kad įvyktų metinė e, tam tikrų nuostatų peržiūra, kad e, galima būtų viską suderinti, e, dirbti sažiningai, spręsti tarifinių kliūčių klausimus. Be to praeitą spalį buvo išbrauktos trys Japonijos bendrovės iš e, priedo ir buvo laiku susitarta dėl e, septintojo, e, kad laiku baigtųsi septintojo dėrybų raundo diskusijos ir visą tai žinoma yra labai svarbu Europos Sąjungai. Vyksta taip pat ir yra gana pažengusios laisvosios priekybos susitarimo uh, dėrybos su Vietnamu, tikimasi susitarti kitais metais. Žinoma, yra dar nemažai svarbių klausimų susijusių su geografinių nuorodų apsauga, kuriuos reikia spręsti. Ir be abejo, apie tai bus kalbama paskutinėme darybų raunde. Taigi taryba ir toliau skirs nemažai dėmesio šiems klausimams. Taip pat pirmininkaujančioji valstybė e, užsitikrino laikiną tarybos pritarimą dėl reglamento projektų dėl autonominių prekybos lengvatų Moldovos Respublikai. Taip pat e, pirmiai kavaijančiai valstybė darė nemažai, dėjo nemažai pastangų e, dirbdama su Vakarų Balkanų e, šalimis ir Ekvadoru kas dėl vakarų Balkanų yra siūloma išplėsti preferencinės priemonės tokiams šalims kaip buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. E, iki 2020 metų taikant naujas papildomas sąlygas, kas dėl um, Ekvadoro buvo uh, baigtos dėrybos dėl laisvos priekybos sustarimo su ES dalyvaujant Peru ir Kolumbijai. ES patvirtino atitinkamą reglamentą, kad Ekvadoras nepasitrauktų iš sistemos iki gruodžio pabaigos. Ekvadoro pasitraukimas iš sistemos turėtų labai neigiamą poveikį ES priekybai su Ekvadoru. Ir jeigu reglamentas būtų patvirtintas greitai, įskaitant ir šio komiteto pasiūlytus pakeitimus dėl komisijos teksto susijusius su tokiais dalykais kaip preferencinių tarifų suspendavimas ir kiti klausimai. galima bus pagaliau dėl visko susitarti ir pastarų metų taip pat komisijai pavyko baigti tartis su tam tikromis Afrikos bendruomenėmis ir trys tokie atvejai, kur sulaukti teigiamų rezultatų ir tai leis sėkmingai taikyti įvairius priekybos režimus Um, suteikiant galimybę patekti į rinką mažiems uh, gamintojams. Taip pat uh, um, yra labai svarbus komiteto indėlis, kalbant apie uh, tokią galimybę patekti į rinką, kuri kitaip nebūtų suteikta. Taigi tokie yra mūsų darbo planai iki Italijos pirmininkavimo pabaigos. Ačiū. Ačiū labai už mm, labai samų pristatymą. Akivaizdu, kad vaidinote labai aktyvų vaidmenį taryboje, pabrėždami aktualiausius spręstinus klausimus, taip pat labai vertos dėmesio jūsų pasangų susijusių su TTIP susitarimu. sunku įsivaizduoti, kad e, instrumentas, kuris yra būtinas e, tarptautiniai priekybai, galėtų būti blokuojamas tam tikrų valstybių narių. Esame susidėrėję dėl daugelio laisvosios priekybos susitarimų ir be abejo, mums yra labai svarbu, kad mūsų teisės aktai būtų šio laikiški, kad e, tie laisvosios priekybos susitarimai galiotų ir būtų įgyvendinami. Taigi, manau, turime daryti viską, ką galime, kad um, darybos įgaliojimai būtų patvarus, būtų rimti, kad būtų galima pagristai dėrėtis ir greitai pasiekti kompromisą dėl prekybos priemonių gyvendinimo. Taigi, nereikėtų galbūt pasiduoti tiems įtikinimams, e, kuriuos dėsto kai kurios valstybės narės taryboje. Dabar e, frakcijų vardu EPP pono Kaspari atrodo nėra. Ponas Keli EPP vardu paprašė žodžio. Ačiū labai. Iš tiesų dėkoju už labai įsamų e, Italijos pirmininkavimo pristatymą. Galiu pripažinti, kad e, jums sekėsi puikiai, kai kurie klausimai yra strateginio e, pobūdžio ir jūsų pirmininkavimo laikotarpis e, buvo gana sudėtingas dėl to, kad baigėsi viena teisės aktų leidėjų kadencija, prasidėjo kita, reikėjo visą tai susijęti. E, be to buvo kuriama, formuojama naujoji komisija ir manau, kad reikėjo nemažai darbo nuveikti užkulisiuose, kad e, būtų įspręsti įvairūs klausimai. Ypač e, su priekybų sustarimai susijusi pažanga daro didelį įspūdį. Čia darbas buvo labai pagrystas, tvarus ir pagirtinas. Norėčiau pasteirauti dėl vieno dalyko Galbūt e, dar būtų galima išsiaiškinti jūsų e, pirmininkavimo pabaigos dėl SDS. Dabar jau žinoma, kad daugelis žmonių į SDS žiūri kaip į kažkokį labai pavojingą, negerą dalyką. Ta nuomonė yra daugeliu eksploatuojama. Manau, kad galima būtų uh, E, kad e, suteiktume daugiau informacijos, organizuoti klausimą, galbūt šiame komitete šią temą, kad e, viską įsiaiškintume ir sužinotume, ko galime tikėtis ateityje. Galima būtų tokią sustruktūrintą diskusiją surenkti ir tuomet įgytume tikrų žinių apie tai, o ne tų prielaidų, kuriamis šiuo metu yra vadovaujamas ir neaišku, ar jos yra teisingos ar ne. Bet kuriuo atveju noriu dar kartą pasakyti, kad Italijos pirmininkavimas buvo labai sėkmingas ir už tai jiems dėkoju. Dabar Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, ačiū už įsamų Italijos pirmininkavimo pristatymą. Trys e, bendri dalykai ir po to dar kolegos kalbės apie konkretesnius klausimus. Mano e, pastabos e, yra esminio pobūdžio susijusios su priekybos politika. Noriu pastirauti, kaip galima būtų paspartinti priekybos susitarimų įsigaliojimą, nes vakar, kai vyko diskusijos, kai keitėmės nuomonėmis su komisijos nare, paaiškėjo, kad visos e, frakcijos e, pageidavo kuo greičiau, kad e, susitarimai įsigaliotų kuo greičiau. Tai užtrunka gana ilgai ir patvirtinus susitarimą iki jo įsigaliojimo dar praeina dviejai, trejai metai. Juk e, turime atsižvelgti į tai, kaip viskas sparčiai keičiasi, pasaulyje keičiasi poreikiai ir e, apskritai kontekstas, e, todėl turėtume suteikti mūsų įmonėms, verslininkams daugiau galimybių naudotis šiais patvirtintais susitarimais, taigi reikėtų galbūt kaip nors keisti ES sprendimų prieimimo mechanizmus šiais klausimais. Kitas dalykas yra susijęs su skaidrumu. Aukštai vertiname pirmininkaujančiosios Italijos e, pastangas siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą, deklasifikuoti tam tikrus dokumentus, kad jie nebebūtų slapti ir suprantame, kaip tai sudėtinga, kaip sudėtinga sumažinti darybinių dokumentų konfidencialumą, kad e, būtų užtikrintas didesnis skaidrumas. E, tačiau e, šioje srityje ir parlamentas, dirbdamas su piliečiais, turi imtis iniciatyvos skleisti daugiau informacijos ne tik apie TTIP, bet ir kitus susitarimus. Irgi reikia pagalvoti, kaip taryba kartu su parlamentu uh, gali skatinti veiksmus, kuriuose galėtų dalyvauti ir piliečiai. Ir dar vienas dalykas, čia jau būtų konkretesnis klausimas, kokie turėtų būti prioritetai e, pagal naują komunikacijos e, strategiją, kurią rengiant dalyvavo ir Italija. Vakar girdėjome, kad e, artimiausių metų ties tuo bus dirbama. Taigi, kokie prioritetai galėtų būti įtraukti į tą naują komunikacijos strategiją, kuri apibrėž būsimą ES priekybos politiką. Dėkoju pirmininkė, ačiū ministrė, ačiū už tokį išsame ataskaitą. Daug girdėjome iš jūsų pirmininkaujančios šalies, kaip pirmininkaujančios šalies pusės dėl TTIP ir paramos jai, bet kol kas, jeigu manęs paklaustumėte, visas reikalas yra šiek tiek neapčiuopiamas. Trūksta e, tarybos e, dialogo su visomis suinteresuotomis šalimis, trūksta viešųjų diskusijų, tikrai trūksta visų suinteresuotųjų pusių dalyvavimo. Ir mes kasdien gauname šimtus tūkstančius laiškų, susirūpinusių laiškų. Ir mums reikia, kad valstybės narės um, turėtų galimybę, reaguodamos į padėtį regionuose, žinoti, um, kasgi yra planuojama, kas bus pasirašoma. Taip pat vietumėme savęs paklausti, koks yra geriausias būdas dirbti toliau. Reikia daugiau skaidrumo, reikia daugiau visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimo. Ir aš, kaip pirmininkaujančios šalies, jūsų norėjau paklausti, yra konkrečių planų. Ar jūs ir toliau remsite TTIP, kokius tolimesnius žingsnius planuojate? Kaip planuojate įtikinti daugiau valstybių narių, kad diskusijos judėtų į priekį. Kaip planuojate geriau informuoti? Suprantu, kad galutinio sprendimo kol kas nėra, bet tam tikrais klausimais susidomėjimas yra labai didelis, tačiau apie kitus dalykus visiškai nešnekama, taigi norėtųsi tokios pusiausvyros labiau. Dar vienas dalykas. Skaitydama paskutinės tarybos išvadas dėl eksporto, Manau, kad labai svarbu, kad ES lyderiautų žmogaus teisių srityje ir saugumo aspektų srityje, nes labai daug yra nereglamentuojamų, eksportuojamų prekių, trūksta sekimo ar stebėsenos technologijų. Ir aš manau, kad ES turėtų daugiau imtis svarbesnio lyderio vaidmens šioje srityje parlamente mes tikrai spaudžiame komisiją ir tikimės e, iš komisijos, iš, tikimės iš tarybos pusės paramos e, paspartinant e, procesą šiuo, sprendžiant šį dalyką. Dėkuoju dabar žodį šalių frakcijai. Euh, Dėkuoju, ministrė. Norėčiau pabrėžti tai, ką minėjo Bert Lange dėl prekybos priemonių Kinijoje e, kasamos e, tam tikros iškasenos ir gamyba privedė prie to, kad Europoje dingo tūkstančių tūkstančiai darbo vietų. Europa turi save kažkaip apsiginti. Taip pat reikia surasti, e, sus, pasiekti susitarimą dėl abipusiškumo. Jeigu mes kalbame apie apipusiškumą pagrįstą Europos sistemomis ir e, viešųjų, pirk, ir viešųjų pirkimų atverimą. Tai manau, kad tai būtų klaida, nes kai kuriuose valstybėse narėse, e, kai kuriuose valstybėse narėse E, nėra didelių viešųjų pirkimų pajėgumų ir todėl manau, kad Europoje, kaip ir JAV, viešųjų pirkimų instrumentas turi tapti e, pramonės e, priekybos palengvinimo instrumentu. Toliau. Ministrė, sakėte, kad pirmininkavusi, pirmkaujantį Italiją siekia naujo mandato kartu e, per, peržiūrėti naują strategiją Ir kalbėjote apie tarybos komunikatą lapkričio 21 dienos ir ten e, matosi, kad niekas nepasikeitė e, dėl to, kaip taryba kalba apie transatlantinę sutartį. Nor, man, man įdomu, kokiu, kas jums sutrukdė peržiūrėti tuos įgaliojimus dėl transatlantinės sutarties. Toliau dėl ESDS. Uh, ekonominė, socialinė, demokratinė situacija Europoje negerės, jeigu mes neperžiūrėsime ir nekvesionuosime priemonių, kurias naudojame. Europos parlamentas užėmė lyderio vaidmenį, pavyzdžiui, imdamasis finansinių rinkų, bankų sektoriaus reformų. Reikia tai daryti ir kitose sritise. Vokietijos MVI atmetė tą SDS procesą. Valstybėse narėse jis buvo atmestas. Kodėl būtina teikti, kad investicijų apsauga gali būti įgyvendinama tik per vieną mechanizmą, kuris yra SDS? Aš raginčiau, kadangi mes jau rimtai politiškai diskutuojame apie suverenumą, kolektyviškumą, Europos federalizmą ir taip toliau, ir mes vis dar kalbame apie, mes dar kalbame apie komunikacijos problemą, bet paprasčiausiai žmonės tai atmeta už tai ir kyla komunikacijos problemų. Dėkoju. Grazie. Ačiū, pirmininkė. Iš pačių norėjau visiems padėkoti už komplimentus man. Nežinau, ar detaliai, ar nuobodžiai kalbėjau. Visų pirma, grįžkime prie ISDS. Galbūt apjungsiu keletą klausimų su tuo susijusiu. Pirmiausia, taip, mums reikia surenkti parlamento ir tarybos susitikimą dėl ISDS ir taip mums reikėtų organizuoti tinkamą rimtą diskusiją Mes turime aiškiai apibriežti dėrybinį mandatą ir pažiūrėti, ar ISDS kaip nors kaip įtakos Europos Sąjungos saugumą, viešasias paslaugas ir taip toliau. Taigi, atsakydamas jums, noriu pasakyti, kad šiandien padėtis tokia, kad ISDS yra plačiai naudojamas. 50 procentų Europos įmonių naudoja ISDS dirbdamos su kitomis e, įmonėmis iš e, kitų ES šalių. Taigi, tai jau veikia dvišalių sutarčių pagrindu. Taigi galima paimti keletą atvejų, kur yra naudojamas ISDS ir mes neturėtumėme leisti rinkos iškraipyti. Perskaičiau Vokietijos ataskaitą šio klausimu ir ten sakoma, kad tai neturėtų taptume, tapti mechanizmu, kuris leistų įtvirtinti nacionalinius SDS. Taigi reikėtų o, tokio platesnio europinio požiūrio. Dabar dėl egzistuojančių sutarčių sutartys yra išverčiamas į 24 ES oficialias kalbas Nežinau, ar tai yra tikslinga. Juk Europoje 7-8 mėnesiai yra skiriami vertimui. Ir aš manau, kad tai yra absurdiška, nes mes prarandame verslo uh, sutartis, prarandame daug, verslas praranda daug laiko. Galbūt kita pirmininkaujantį valstybė turėtų iškelti šį klausimą. Uh, ir pažiūrėti, gal galima būtų tą vertimo klausimą išspręsti šiek tiek kitaip. Vakar buvo komisijoje kalbame apie Malmström paketą ir rytoj mes gavę visišką tarybos paramą dėl skaidrumo bandysime suprasti, bandysime apibriežti, kaip galima praplėsti tą skaidrumo procesą, kalbant ir apie kitas tarptautinės sutartis, ne tik tą taipą. Šiandien, mano nuomonė, mes stebime platų priekybos politikos žaidimą, jeigu paskaitysime ataskaitą iš praeitų metų dėl tarifinių kliučių, pamatysime, kad pirmosiuose šešiose vietose yra BRIC valstybės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes leidome toms šalims plėstis, aukti, taikydami e, tam tikras sąlygas tos valstybės naudoja protekcionistinės priemonės ir mes negalime leisti, kad tai ir toliau tęstusi. Nes globalizacijos dividendai mums, e, mums jų tenka, mums tenka sunkiausia našta. Negalime, žinoma, uždaryti rinkų Ir kalbu ne tik apie tarifinės kliūtis. Mes turime baigti e, darybas dėl sutarčių, kurios yra dar nebaigtos. 63 procentai pasaulio BVP vyksta e, laisvojoje rinkoje, tai yra pagal globalizacijos sąlygas. Taigi mes turėtumėme panaudoti tam tikrą spaudimą BRIC šalims ir kitoms šalims, supaprastinti taisyklės. Čia būtų ta kita globalizacijos, uh, kitas globalizacijos lygis. Ir tai turėtų būti mūsų pagrindiniu prioritetu, nes jeigu mes uh, naudosime švelnesnę retoriką, tuomet negalėsime kalbėti apie laisvąją priekybą ir Europos interesus. Ir galiausiai dėl TTIP ir skaidrumo. Iš dalies su jumis sutikčiau, manau, kad labai buvo aiškiai pasakyta, kad mums reikia baigti kuo greičiau dėrybų procesą ir mums reikia laikytis gauto mandato. Niekada, niekada neminėjau, niekada nesakiau, kad reikia pakeisti mandatą. Manau, kad pakeisti mandatą reiškia baigti dėrybą su JAV. Ir mes negalime savo to leisti. Dabar yra tokia padėtis. Turime augančią geopolitinę e, įtampą. E, turime sutartis dėl betarifinės priekybos ir mums reikia daugiau rinkos, mes turime gauti didesnį prieigą prie rinkos ir tai ypač svarbu MLAI. Taip, galbūt išvados galėjo būti stipresnės, griežtesnės, bet mes rėmėmės pasiektų konsensusu ir svarbu yra tai, kad taryba labai aiškiai pasakė, kad mums reikia daryti būtent taip, kad reikia remtis turimais įgaliojimais ir kad reikia tai padaryti kuo greičiau. Taip, skaidrumo klausimų galima daryti daugiau. Norim, visiškai su jumis sutinku, kad valstybės narės turi prisijimti ir savo atsakomybės dalį. Ir parlamentelą, ir esu kalbėjęs daug su nevyriausybinės, nevyriausybinės organizacijomis, parlamentais. Ir galiu pasakyti, kad kartais labai nuvilia faktas, kad visi prašo ir nori daugiau skaidrumo, bet um, apie mandatą ir įgaliojimus nekalbame. Kalbame apie genetiškai modifikuotus organizmus, apie kultūrinius dalykus, audiovizualinius dalykus. Taigi prašau, kai, kad mes uh, gautumėme, naudotumėmės tuo skaidrumu, turime gauti tam skaidrumu įgaliojimus. Viešieji pirkimai ir fotovoltaniniai elementai. Italija prašė ir norėjo priemonių, į, kad būtų įveiktas tas nesąžiningas elgesys iš Kinijos pusės. Taip panaši situacija buvo ir su vynu. Atsiprašau, tęsiu itališkai. Taip, yra ideologinė problema, apie kurią anksčiau kalbėjau. Negalim, mes susidurėme su protekcionizmu. kai kalbame apie tos fotovoltaninius elementus ir jų gamybos perkelimą į Kiniją. Be to šalis, kurios taiko veto teisę taryboje, užkerta kelią. Ir mes, kalbant apie viešuosius pirkimus, galime uh, uždrausti arba atverti viešųjų pirkimų e, procesų ES trečiosiam šalims, kurios daro tą patį mūsų e, atžvilgiu. Tiek būtų mano atsakymų. Dėkuoju, sako pirmininkas. E, dabar žodis kolegijai beiginė. Ačiū pirmininkėm. Dėkuoju ministrui. įdėmiai išklausiau to, ką daro Italijos pirmininkaujantis šalis. Iš ties turėjote galę renkti darbo atvarkės, renkti diskutuojamus klausimus ir matau, kad pasinaudojate šią galimybę. kalbėjote apie apsaugos priemonės, kad apsaugotume ES įmonės. Reikėtų didesnio užtikrintumo mūsų įmonėms, ypač viešųjų pirkimų srityje. Taip pat apie TTIP kalbėdamas ministrė. Kalbėjote apie mandato paskelbimą pritariu tam dalykui, bet nepamirškime, kad toks dokumentas jau buvo paskelbtas bent prieš metus. Manau, kad tai yra didelis svarbus pasiekimas. Džiugu, kad pasinaudojote šią progą. Gerai, kad dirbdami kartu su komisija naudojate daugiau skaidrumo priemonių taip mes galime užtikrinti vartotojų ir gamintojų apsaugą. Turime taip pat galvoti apie MVI, jų nepamiršti ir manau, kad, jūsų veiks, kad jūs turėtumėte prisimti visą atsakomybę už savo veiksmus. Dėkoju, pirmininkė. Noriu e, paklausti jūsų dėl konfliktuose išgautų e, naudingų iškasenų. TTIP la, gaunu laiškus dėl TTIP, kur prašoma užbaigti dėrybas ir dėl konfliktinių regionų gaunu laiškus, kur prašoma daugiau ES veiksmų, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės manau, kad didžioji dauguma visuomenės nori įpareigojančių priemonių ES lygų, o ne laisvai pasirenkamų. Ir man įdomu, kokia jūsų nuomonė. Ar taryboje apie tai šnekama, ar šnekama apie kažkokį įpareigojantį privalomą instrumentą, kai kalbame apie naudingų iškasenų pirkimą iš konfliktų regionų. Noriu paklausti jūsų nuomonės. Dėkoju, norėjau grįžti prie ASTS. ASTS su Kanada ir JAV. Manau, kad šiek tiek perlenkėme lasdą. Kas nutiks? Ar mažesnės investicijos, ar tai lems mažesnės investicijas? Su Kanada ir JAV kol kas investicijų turime nemažai ir aš pritarčiau. kad um, mandatas gali turėti dvišalį miestas, tačiau mes dabar veikiame globaliame pasaulyje, kur viskas yra glaudžiai susiję. Ir jei mes norime tikrai viską daryti tinkamai, galima netgi kreiptis į teisminės institucijas iškilus abejonėms. Dėkoju. Ačiū ministrė. Galima sakyti, kad čia buvo tokia savanoriška savižudybė. Mes, mums nepavyko įgyveninti visų taisyklių ir tikslų, e, kalbant tiek apie ženklinimą, tiek apie sankcijas Rusijai. Dėl prekybos apsaugos priemonius matome, kad kitos šalis gina savo gamintojus, o mes nieko negalime daryti. Nepaisant mūsų gerų norų, daugelis valstybių gina savo e, gamintojus, rūpinasi savimi. Taigi mes, jūs ir aš esame, turime skirtingą politinę patirtį ir ar galime pasakyti ir parodyti pasauliui, kad Europa yra visiškai bejėgė. Nežinau, ar mums reikėtų pasiduoti. Turbūt ne. Taigi, nepaisant mūsų visų veiksmų, galiu pasakyti, kad Nes turbūt geriausiai išeitis būtų iš pradžių viską sugriauti, o po to pradėti statyti viską iš naujo nuo pradžių. Pirmininkė, prašėte kalbėti EKR vardu ir aš negaliu, negalėjau to daryti, e, nes nesu įgaliotas frakcijos, bet galiu pasakyti apskritai mūsų poziciją toliau skatinčiau veiklą šioje srityje, e, skatinant e, priekybos susitarimus ir EKR pozicija būtų štai kokia. Reikėtų išnaudoti TTIP teikiamas galimybės. Žinoma, yra tam tikros rizikos, mes rizikuojame susidurti su aršesne konkurencija ir tai yra didžiausias uh, pavojus, bet reikėtų pasistengti naudotis siūlomomis naujomis galimybėmis. Jeigu mes tą žinosime, tą viską suprasime, laimėsime iš šios sutarties. Jeigu pažiūrėsime glaudžius e, JAV ir Vokietijos ryšius, Vokietija eksportuoja daug daugiau nei JAV eksportuoja į Vokietiją. Taigi turi nemenka eksporto perteklių. Taip pat yra kitas klausimas prie teisėtvarkos ir saugumo. Kalbame apie investicijų saugumą. Turime jį užtikrinti ir jūs buvote teisus sakydamas, kad dėmesį reikia skirti į arbitražo procedūras. Jeigu TTIP žlugs, jeigu nepavyks susitarti dėl investavimo sąlygų, reikėtų galbūt pasistengti tas sąlygas padaryti tokias, kad investuotojai būtų pasiryžę investuoti tas didelės sumas pinigų. Taip pat galėtumėme apsisaugoti nuo Azijos augančių valstybių apetito ir trečiųjų šalių tuomet mes užtikrinsime, kad investicijos plauks ir pas mus. Norėjau paklausti, keletą kartų minėjote ideologinius skirtumus. Kalbėjote apie tokį net atotrukį. Gal galėtumėte detaliau tai pakomentuoti? Kurios šalis, kuriai barikadų pusiai priklauso, kai kalbate apie tą ideologinį atotrukį? Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pirmininkančios Italijos atstovą ir padėkoti, kad jis atvyko šiandieną pas mus. Noriu pasidalinti trimis mintimis. Pirma, gal galėtumėte paaiškinti, kaip galėtume atnaujinti per pakankamą laiko tarpą savo dabartinius e, priekybos instrumentus. Pramonės atstovai mums nuolat sako, kad trečiosiuose šalise konkuruoti jiems labai sunku, kur e, nėra laisvos priekybos e, praktikų. Ir antra, ar įsivaizduojate, kaip mūsų priekyboje galėtų pasireikšti Loti... Pietų Amerika? ateityje. Trečia, man kelia nerima Kinijos tarptautinės priekybos politika ir kaip tai veikia Europos Sąjunga. Taip pat nerimauju dėl to, kad mm, sutartis skirtos mūsų interesams apsaugoti e, yra ruošiamas labai lietai. Ką galėtumėte pasakyti apie tai? Ačiū. Labai greitai atsakysiu į šios klausimus. Uh, ir ponui Salvini atsakysiu ir, ir kitiems tiems, kurie kalbėjo apie ideologinę, ideologinę spragą. Mūsų pirmininkavimo metu stengiamės vengti ceremonijų ir biurokratijų, biurokratinio tono. Kompromiso nebuvo pasiekta, tačiau mes visi sutarėme ir toliau diskusijų kompromisas negali būti pasiekti dabartinėmis aplinkybėmis, kadangi beveik pusė valstybių narių labai aktyviai teigia, kad priemonės leidžiančios apsiginti nuo nesažiningos praktikos jau savaime yra protekcionistinės. Ir čia sutinku su ponu Salviniu, kad tai yra Europos prekybos politikos savižudybė. Jeigu mes nesuvoksime, kad turim, turės, turime patys apsiginti save, Ir tada partneriai taip pat taps atviresni, jeigu mes ir toliau ideologiškai sakysime, kad, na, kalbėsime apie įvairiausius abstrakčius reiškinius ir pamiršime praktinius dalykus, mes atsitrenksime į sieną. Dėl to visi sutarėme. Mūsų pirmininkavimo tikslas nebuvo pasiekti kompromisą bet kokią kainą negaliu kažkokio stebuklo jums parodyti. Esu objektivus ir sakau taip, kaip yra. Komisijos strateginėme dokumente e, yra tam tikrų nuostatų, kurios gali mums padėti. Aš, e, ponė Salvini, manau, kad ši strategija gali būti ne tik apsaugos strategija, nes mūsų augimas priklauso nuo prieigos prie rinkų, todėl mes turime ginti save ir ginti stipriai. Tačiau jeigu mes netaikysime politikų leidžiančių mums prieiti prie kitų rinkų, tuomet taip pat e, nebus ekonominio augimo. Man atrodo, užuot žudžiusis reikia stoti į kovą ir net pulti, todėl kad tie, kas kalba apie nacionalizmą ir Europos stiprybę, kartais yra užsipuolami. Ir priek... ir ne visi klausimai yra išskirtinai priekybos ministrų tarybos kompetencijoje yra ir, tai ir, ir, ir, ir daug platesnė kompetencija. Kai dėl Pietų Amerikos ir Kinijos investicijų Latino Amerikoje Merkosur vis daugiau atsiveria, kalbame apie Argentiną ir Braziliją. Brazilijoje taikomos tam tikros priekybos preferencijos. Turime pažiūrėti, ką daro ir JAV kaip jie elgėsi su Čili, Peru, Kolumbija, Meksika, kurie pritarė jų, priėmė jų taisyklės, taip pat Vidurio Amerika. Jeigu mes elgsimės taip pat, tuomet Brazilija turės atverti savo rinką ir mums, bet jeigu nebus kritinės masės, tada taip neatsitiks. Taigi mums reikia puolimo strategijos, kuri kvestionuotų mūsų gebėjimą. Taip pat Kinija. Paskutinė mano pastaba apie Kiniją. Uh, Kaip gelgtis su Kinija? Kinijoje įvyko svarbus pasikeitimai Kinijos vaidmuo Balėje, PPO susitarime. Kinija perstumdė savo kozirius ir Pekino konferencijos metu Kinija įsitraukė į diskusijas dėl klimatų ir technologinių prekių. Situacija kinta ir Kinija nutolsta nuo, taip sakykime, braziliškos pozicijos pietus prieš šiaurę. Ir mes turime stebėti tuos pokyčius Kinijoje. Nes jeigu neslaikysime kartu Europoje, kalbant apie saulės baterijas, tuo metu nepavyks nieko pasiekti su Kinija. Toliau, mineralai išgaunami konfliktų zonose. Turim, turėsime nuspręsti, ar tai yra valstybių narių ar komisijos e, kompetencija, ar tai turėtų būti savanoriškas ar privalomas e, instrumentas. Sutinku, kad priekybos politika turi skatinti, ginti žmogaus teisės ir kad neturėtume sukurti mechanizmų, kuriuos sunku suvaldyti ir kurie kenkia pramonį ir nieko nepadeda žmogaus teisėms. Į tai taip pat reikia atsižvelgti. Dėkoju. Yeah, thanks a lot, minister. Thank you. Once again, thanks a lot for coming and for your... Dėkoju, ačiū už tai, kad atvykote. Ačiū už tai, kad kovojate už mus ir už priekybos politiką. Mes ir toliau palaikysime ryšį ir geriausios jums sėkmės. Es que yo me he ido, me he ido con la duda, digo, no puede ser. Voto final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 Kągi, pereikime prie balsavimo. Dabar 16 um, punktas Ekvadoro kilmės prekiams taikomas mūtų tarifų režimas. Vakar aptariam šį klausimą. Manau, kad viskas dėl jo yra aišku ir iš karto galime pereiti prie balsavimo. Pirmiausia yra kompromisinis Pirmasis pakeitimas, e, kurį teikia guė ir žalieji, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Prašome balsuoti. Baigta. atmestas pasiūlymas šis dėl šio pakeitimo akivaizdžiai. Toliau 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 8 už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau konstatuojamosios dalis. Antrasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 15. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar balsuokime elektroniniu būdu dėl komisijos pasiūlymo.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 Patvirtinta. Pereikime toliau prie teisėkros e, rezoliucijos. Elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. 35 už. Taigi komisijos pasiūlymas yra patvirtinamas. Galime daryti prielaidą, kad Ekvadoras niekur nedings, neprapuls. 17 punktas. Helmutai, norėčiau pasiūlyti iš karto pradėti dėrybas ir um, turėtume balsuoti iš karto. Presidente, yo creo que no hay que empezar ninguna negociación de inmediato porque... Que... Nemanau, kad turėtume toj pat pradėti darybas neturėtume pradėti dėrybų, nes e, pritarėm komisijos pasiūlymui, taigi vyksime į plenarinį posėdį Strasbūrę ir jeigu tai bus patvirtinta, tuomet turėtų vykti trišalis dialogas, bet ne anksčiau nei jis įvyks. Aš pritariu Helmutai. tai Pakeitimams nepritarta, taigi komisijos pasiūlymas patvirtinamas be pakeitimų, nereikia ir dėrėtis. Nu, bet e, yra konkreti tarybos pozicija, kad jeigu e, būtų e, tokia padėtis, mums bent jau reikėtų per tą laiką sužinoti, kokia bus tarybos pozicija. jeigu taryba prašytų ką nors pakeisti, manau, kad turėtume renkti specialų posėdį tam klausimui spręsti, bet kol kas nėra jokių, jo, jokio pagrindo manyti, kad taryba norės įtraukti kokius nors pakeitimus. Ar čia yra tarybos atstovų šiandien? Jis e, savo kalboje atrodo, tai minėjo, visai nesitikiu jokių pakeitimų pasiūlymų, bet jeigu jų bus, e, turėsime atitinkamai reaguoti. Kol kas nėra jokių ženklų, kad bus pasiūlyta pakeitimų. Kągi, Galime dabar perėti prie 17 punkto autonomijos priekybos lengvatos Moldovos Respublikai. yra septintasis pakeitimas, kuri e, siūlo ponė Lepen, kas už, kas susilaikė, atmesta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis, kas už, prieš prieš susilaikę atmesta. Pirmasis, kas už, prieš susilaikę atmesta. Antrasis, kas už, prieš susilaikę atmesta. Trečiasis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Penktasis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštasis, kas už, prieš susilaikė atmesta Atmesta. Taigi, komisijos pasiūlymas be pakeitimų. Elektroniniu būdu balsuokime. Prašom balsuoti. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 103 už, 5 prieš. Dėl teisėkros rezoliucijos prašom balsuoti. Geschlossen. Baigiame balsuoti. 33 už, 4 prieš, 3 susilaikė. Dabar galime perėti prie 18 darbo tvarkės punkto. Filipinai. kalbama apie deleguotą į teisės aktą, yra e, pasiūlyti du pakeitimai, dėl kurių visų pirma turime balsuoti. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar galime balsuoti dėl visos rezoliucijos. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 12 už, 26 prieš, 3 susilaikė. Rezoliucija yra atmesta. Vadinasi, komitetas nesiūlys rezoliucijos plenarinėme posėdėje. Bet e, vis tiek įmanoma, kad 40 parlamento narių arba 4 e, frakcijos galėtų teikti tokį prašymą plenariniai sesijai. Pereikime prie 19 punkto. Čia e, tik viena balsavimo dalis elektroniniu būdu balsuokime. Prašom. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 37 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Baigiame balsavimo sesiją. Dabar padarykime poros minučių pertrauką, pasiruoškime viešajam klausimui.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 Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Kolegos, ponės ir ponai, dabar mes priėmė 20 darbo atvarkės klausimą, viešai klausimą, priekyba naudingosiomis iškasenomis iš nuo konfliktų nukentėjusių ir didelės rizikos vietovių. Sveikinu visus atvykusius išties svarbia tema e, vyksta šis šasis klausimas. Jau kurį laiką dirbame prie jo ir rengiame teisės aktą. Mes turime atsižvelgti į europinės vertybės, turime užtikrinti, kad naudingos iškasenos yra perkamos iš tų šalių, kur užtikrinamos žmogaus teisės. Taigi, taip pat e, kalbėsime apie JAV Dodd Franko aktą, kurio tikslas yra praktiškai toks pat labai panašus kaip ir mūsų. Daugiausia dėmesio skirsime Kongui ir regioniniams ir to regiono valstybėms. Komisija pateikė pasiūlymą ir būtent dėl to ir surengėme šį viešąjį klausimą. Turime puikią progą aptarti įvairius aspektus ir prieš suteikdamas žodį pranešėjui, kolegai Winkler, norėčiau pasveikinti svečius ir šios ryties specialistus, kurie atvyko šiandien. Džiugu, kad tiek daug suinteresuotų šalių atvyko, kad turėsime progą išklausyti įvairių nuomonių. Klausimas vyks iki pusė pirmos. Taigi pasistengime kalbėti glaustai ir aiškiai ir ekspertų prašysiu gerbti jiems skirtą laiką. Du diskusijų etapai planuojami, e, turėsime pristatymus, taip pat laiką klausimams ir atsakymams bei diskusijoms. Jeigu laikysitės e, nustatyto laiko apribojimų, tuomet visi spėsime ir užduoti klausimų diskusijų atsakymą. O dabar žodis pranešėjui. Dėkoju pirmininkė, ačiū kolegos. Iš pradžių norėjau padėkoti sekretariatui ir visiems darbuotojams, kurie prisidėjo prie šiandienos klausimo organizavimo. Manau, kad iš ties naudingos bus diskusijos. Dėkoju taip pat politiniams frakcijoms, šešėliniams pranešėjams, kurios prisidėjo prie dėrybinio, kurios dalyvavo dėrybose, rengė pozicijas ir pagaliau mums pavyko sutarti dėl specialistų, dėl ekspertų, kuriuos šiandien pakvietėme ir dėl pagrindinių temų ir klausimų, kuriomis kalbėsime. Reikia atsižvelgti į tą faktą, kad šis parlamentas jau priėmė rezoliuciją būtent šiuo klausimu dėl naudingų iškasenų iš konfliktų regionų. Ir komisija atsakė į mūsų kvietimą ir parengė komisiją uh, parengė komunikatą ir dabar siūlo reglamento projektą. Taigi mes labai atsakingai turime pažvelgti į šį klausimą. Labai viskas aišku ir turime išspręsti uh, tą naudingų iškasenų iš konfliktų regionų dalyką. Uh, ir artimiausių metų, per artimiausias savaitės, tą teisėkūrus procesą turėtumėme stumtelti į priekį. Ir aš daugai nekalbėsiu, noriu palikti daugiau laiko specialistams pasisakyti. Aš esu pasirengęs išklausyti visų jų nuomonių. Dėkuoju pranešėjui Vinkeriui, o Vinkleriui, o dabar pradėsime diskusijas. Iš pradžių kalbėsime apie pasiū, komisijos pasiūlymo kontekstą. Ir visų pirma, e, norėjau žodį suteikti e, Tyleriui Žilard, kuris yra EBPO e, teisinis patarėjas, kuris vadovavo rengiant EBPO išsamaus patikrinimo gairias. Dėkoju pirmininkė. Man iš ties malonu kreiptis į Europos parlamentą šiuo svarbiu klausimu, kai kalbame apie naudingas iškasenas iš konfliktų regionų. Aš esu Taileris Gillard. Aš esu EBPO teisinis patarėjas, esu buvo atsakingas rengiant išsamaus patikrinimo gairės. Ir šiandien kalbėsiu apie tą EBPO instrumentą, apie tas gairės, kurias e, mes parengėme ir bandysiu e, susijęti mūsų parengtas gairias su komunikatu komisijos. Nuo 2009 metų mes dirbame su e, pilietinė visuomonė ir stengiamės, kad įmonės dirbtų atsižvelgdamos į stabilumą, žmogaus teisės ir saugumą. Taigi tas patikrinimo gairės parengėme atsižvelgdami į visų nuomonės, į ABPO e narių nuomo, šalių nuomonės, e, ne ABPO e narių nuomonės, pilietinės visuomenės nuomonę ir vairių ekspertų nuomonę išklausėme. Tai buvo konsensusų paremtas procesas, atsižvelgėme į uh, Afrikos vyriausybės rekomendaciją sijas Afrikos šalių nuomonę norime gerbti žmogaus teisės ir neprisidėti prie konflikto skatinimo perkant naudingas iškasenas. 43 šalis iš EBPO plus 9 ne EBPO patvirtino EBPO patikrinimo gairias. Taigi mes dabar skatiname valstybės remti mūsų gairės ir į jas įtraukti į uh, įmonių valdymą. E, mes taip pat e, matome, kad komisija pasiūlė komunikatą, parengė reglamentą ir siekia perimti lyderiavimą šioje srityje. Ir mums tikrai malonu matyti, kad reglamento projektas yra labai paremtas EBPO išsamaus patikrinimo gairėmis. Kas yra tas išsamus patikrinimas, apie kurį mes kalbame gairėse? Tai yra procesas, kurio metu visos pasiūlos grandinės dalyvės įvertina riziką, atlieka auditą visoje pasiūlos grandinėje ir tai iš esmės ir būtų tas išsamus patikrinimas. Ir išsamus patikrinimas remiasi penkiais tokiais žingsniais. Iš pradžių e, paminėsiu apibriešties sritį gairių ir komunikato. Gairės yra taikomos visoms įmonėms nuo, var, nuo išgavėjo naudingų iškasenų, tai yra išgavėjas, kasyklos, lydyklos iki vartotojo. Visos, visa grandinė dalyvauja. Ir turi būti užtikrinta, kad nu visos grandinės dalis nu gerbė žmogaus teisės. Bet e, gairės e, numatomos yra priklausomai nuo to, kurioje, kurios grandinės, kurioje grandinės vietoje yra įmonė. Taigi e, rekomendacijos ir gairės skiriasi priklausomai nuo to priklausomai nuo to, ar kalbame apie vartotoją, ar apie lydyklą, ar apie rafinavimo įmonę. Taigi skirtingi e, patikros lygiai yra numatyti. Bet viskas turi būti daroma taip, kad gamintojų grandyje būtų galima atsekti, iš kur yra paimta naudingoji iškasena. Ir tuomet mes galėtume įvertinti uh, būklę kasyklose, būklę lydyklose. Taigi mes nemanome, nesitikime, kad vartotojų grandinės dalyviai viską puls tikrinti, tačiau gamintojų grandis turi jausti tam tikrą atsakomybę. Taip pat mes numano, numatėme, kad lydyklos ir rafinavimo įmonės, kurių yra 500 ir jos atstovauja 95 e, procentams e, visų įmonių grandinėje, kurios dirbo su arabų tantaru, volframu ir auksu. Ir auditas turėtų būti atliekamas daugiausia tose lydyklose ir rafinavimo įmonėse. Ir mes kalbame apie tą uh, ribotą sritį, tai yra tuos ne spalvotusius metalus, kuriuos paminėjau. Taip pat yra numatyti galėse papildomai reikalavimai proceso metu, kurie gali būti taikomi tiek gamintojų grandyje, tiek vartotojų grandyje. Kad būtų užtikrintas platesnis gairių taikymas, kalbame apie visą paslaugos grandinę ir Europos Sąjunga galėtų galėtų praplėsti e, taikymo sritį. Būtent tas ataskaitų teikimas, ne finansinių ataskaitų, o apskritai ataskaitų, turinio ataskaitų teikimas galėtų būti viena iš galimybių e, paminėtų komisijos rengiamame reglamente. Gairės taip pat yra taikomos e, visiems naudingoms iškasenoms, kurios yra gaunamos konfliktiniuose regionuose. Kalbame apie e, tokias rizikas, tai yra e, konfliktų, ginkluotų konfliktų finansavimą, žmogaus teisų pažeidimų finansavimą. Ir mūsų gairėse daugiausia liečiama Lavo Tantalovo, Framo ir Aukso išgaunančių įmonių situacija. Mes esame parengę rekomendacijas rizikos įvertinimui ir po to esame papildę rekomendacijas konkrečiai Alvui Tantalui Wolframui ir Auksui, toms įmonėms. Sertifikavimas minimas tik, kai kalbame apie alavą, tantalavą, framą ir aukso išgavimą. Esame parengę konkrečių rekomendacijų, tačiau gairės, gairėse taip pat rekomenduojama uh, tuos iš penkis žingsnius naudoti ne tik perkant tas mano paminėtas medžiagas, bet ir kitas naudingasias iškasenas. Taigi galima praplėsti gairių taikymo sritį. Taip pat reikėtų daugiau techninių diskusijų šiuo klausimu ir EBPO yra pasiruošusi dalyvauti tokiuose diskusijose ir praplėsti, kaip minėjau, gairės mm, taikyti plačiau nei perkant alavą, tantalavą, fam ir auksą. Taigi tikimės, kad galės padės parengti aiškias taisyklės privačiam sektoriui, kurias būtų galima taikyti AVPO šalise, Afrikos šalise ir užtikrinti, e, kad pilietinės visuomenės interesus, e, mes tokiu būdu galėtumėme saugiai pirkti e, naudingasias iškasinas ir užtikrinti ekonominį tvarumą ir augimą. Taigi tikimės, kad pramonės įmonės įsitrauks ir kad tiekėjai dalyvaus gairių naudojime. Mes nekalbame apie de facto embargus, nenorime nieko išbraukti iš e, tiekėjų grandinės. mes kalbame ne apie kažkokią tai utopiją, bet apie garantijas, apie norą dalyvauti procese kuris laikui bėgant tik skaidrėtų, iškėtų ir užtikrintų tokį sąžiningą naudingų iškasenų gavimą ir pirkimą. Įmonės turėtų įgyvendinti gairės ir tai turėtų padėti jų uh, efektyviai veiklai. Matau, kad neturiu daug laiko kalbėti, tai tik norėjau pasakyti, kad šios gairės galima naudoti ne tik bendradarbiaujant su Kongu, bet ir naudojamos gairės yra ir Dramblio kalo krante, ir Europos Sąjunga prisideda prie gairių įgyvendinimo. Ir dėkojame Europos Sąjungai už teikiamą paramą ir laukiu tikrai jūsų kitų kalbėtojų pasisakymų ir mūsų diskusijų. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį Pongė Malazė iš Kongo Demokratinės Respublikos pietų kilų pilietinės visuomenės atstovo, jis yra nevyriausybinės organizacijos e, vadovas, prašom. Honorable Président, e, membre du Parlement européen. E, Garbus pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, mes, e, aš kalbu e, Šabundos e, visuomenės vardu, ji man suteikė galimybę jums pristatyti, ką darome prevencijos rytyje Europos Sąjunga iš tikrųjų daug pastangų deda, mm, padėdama demokratiniai Kongo Respublikai, demokratizacijos atstatymo, kovos su nebaudžiamumu srityje. Tačiau esame įsitikinę, kad e, kol nebus išspręsti su ginkluotais konfliktais susijusios problemos, tai e, nepasieksime jokių rezultatų. Ir tarptų konfliktų priežasčių yra taip pat ir naudingų iškasenų gavyba. Kontekstas yra štai koksai. Visų pirma, tokių iškosenų gavyboje pažeidžiamos žmonių teisės taip pat yra karinės implikacijos. Pirma, yra reguliariosios armijos kariškiai, taip pat yra sukarintos grupuotės, kurie kontroliuoja kasyklas ir e, išnaudoja darbininkus. Taip pat yra neteisėtai renkami mokesčiai aplinktas kasyklas e, Demokratinės Kongo Respublikos rytuose. Ir Ir yra tam tikros mašinos naudojamos tose kasyklose, už kurias per mėnesį savininkai turi mokėti 800 dolerių ir dėl to taip pat konfliktai aštrėja. O reguliarioji kariuomenė ir saugumo pajėgos taip pat pro pirštus žiūri į tą sukarintų grupuočių veiklą. kontroliuojamos yra tam tikros teritorijos. Pavyzdžiui, turime vieną Kūnų Mining Group įmonę, kuriai vadovauja prancūzai ir kinai. Ir 2014 rūpjūtį suteikė Šabūnos teritorijoje reguliarioji armija jiems leidimą vykdyti veiklą. Bet taip pat e, ta teritorija kontroliuojama buvo tam tikrų Aleksandr Muhami sukarintos grupuotės. Ir tokiame kontekste ES pastangos neduoda norimų vaisių, skatinant demokratiją, kadangi visada visur persismelkia konfliktai, taip pat naudingų iškasenų gavybą, kuri nuolat paaštrina konfliktus. Yra tam tikrų naudingų iškasenų, yra, kurios yra kasamos šabundos teritorijoje. Ir ta teritorija, kontroliuoja Rajam Tombokį miliciją. Kur... Ir paskui suteikiami netinkami sertifikatai toms iškasenoms, kad atrodytų, jog jos buvo iškastos e, pagal taisyklės, nepažeidžiant žmogaus teisių. Taigi svarbu užtikrinti, kad būtų įgyvenintos aiškios ir veiksmingos priemonės. Yra ir civilių, kurie turi nuolat persikėlinėti, kadangi milicija ir įvairios grupuotės kaunasi ir žmonės bėga nuo konfliktų, vaikai taip pat turi keliauti kartu ir tai nuolat kartojasi, todėl svarbu, kad šį klausimą rimtai spręstų Europos Sąjunga jūsų parlamentas taip pat, kad mūsų žmonės galėtų tikėtis gyventi taikoje. Šabundoje, pavyzdžiui, atsirado nauja aukso gavybos forma, naudojant mašinas, kurios iš upių išgauna auksą. Ir kasdieną beveik vyksta karintų grupuočių konfliktai siekiant kontroliuoti tas gavybos vietas. Ir beje, turiu pabrėžti, kad pradėjus tokią gavybos formą labai padažnėjo AIDS atveju. Taigi, iš vis išnyks visuomenė mūsų šitoje teritorijoje. Taip pat e, buvo bandyta priimti atitinkamą įstatymą, kurios siekta uždrausti tokią gavybą, bet buvo surinkta kontrakampanija. Bet e, amerikiečiai čia labai prisidėjo ir pirmą kartą Kongo vadovas nuvyko į tą vietą ir pirmą kartą pa, pa, pamatė, kad sukarintos grupuotės dalyvauja e, toje iškasenų gavyboje, kaip ir civiliai verčiami ten dalyvauti. Ir tai davė teigiamą poveikį. Pavyzdžiui, buvo sukurta parengta šioje provincijoje tam tikra visuomeninė organizacija, per kurią žmonės gali pranešti apie panašius atvejus. Taip pat daromos pastangos suburti į kooperatyvus mm, amatininkus. Tačiau mes manome, kad užuot kad, kad mes visi turime skleisti informaciją, kokios yra šalis įsitraukusios į tą gavybą, kad galų galiai išspręstume šią problemą. Ir Žinome, kad viskas per naktį nepasikeis. Tai yra ilgas procesas. ES gali suvaidinti vaidmenį taip pat Amerika. Ir mes raginame jūs palaikyti komisijos teisėkuros pasiūlymą, kuris padėtų kovoti su šiuo reiškiniu. Ir ten pabrėžiama, kad reikia kovoti valstybės institucijoms su mafijos grupuotėmis ir su ginkluotų grupuočių dalyvavimu tos, tų iškasenų gavyboje. Taip pat kalbama apie būtinybę, kad įmonės pačios vykdytų tą kasybą ir taip pat prisimtų visą teisinę atsakomybę kad, ir kad niekas neliktų nenubaustas, jeigu, nor, jeigu pažeis tam tikras nuostatas. Ir aš ir po šių klausimų būsiu džiaugsiuosi, jeigu jūs kreipsitės į mus klaus, su klausimais. Ponas Kasindi yra kitas kalbėtojas, bet dėje jam nepavyko atvykti todėl, dėl kelionės nesklandumų, tačiau jis atsiuntė savo pristatymą raštu, jį padalinome ir rekomenduoju jums jį paskaityti. Taigi, pakalbėjome apie tarptautinį kontekstą, o dabar norėtume pažvelgti į įgyvendinimo klausimus tai ir išklausyti įvairių suinteresuotų šalių nuomonės. Ir norėčiau dabar žodį suteikti Eurometo generaliniam direktoriui, ponui Gyti Ran. Jis mums taip pat pristatys Eurometo nuomonę apie įgyvendinimą. Ačiū Inta sekretariatui už šio klausimo organizavimą, už mūsų tikrą galimybę išdėstyti mūsų abejonės šią temą. Visų pirma, norėčiau e, paaiškinti, e, kokia yra e, mūsų pramonė, kalbant apie minėtus tris mineralus ir auksą, jų gavimą spalvotusius metalus apskritai ir Visą tai yra labai svarbu, e, norint kurti tvarę visuomenę, užtikrinti augimą Europos Sąjungoje ir e, turėtume galvoti apie Europos e, visuomenės būsimus poreikius susijusius su metalais, naudojantis energijos šaltiniais, statant pastatus ir taip toliau. Svarbu, kad būtų pripažįstama, jog Europoje e, gyvendinami metodai ir technologijos e, yra aukštos kokybės e, ir norime ir toliau užtikrinti, kad ši pramonė išliktų konkurencinga. Pasiūlytas reglamentas toks, kokis yra dabar, yra susijęs su tam tikrais neaiškumais, grėsmėmis, kurios gali būti žalingos Europos metalų pramonės konkurencingumui. Tai e, žinoma e, svarbu norint e, užtikrinti kad būtų sprendžiamos problemas, kad būtų ieškoma tinkamų sprendimų ir bet kokie su priekyba susiję veiksmai šioje srityje turi būti gyvendinami platesnėme kontekste, e, pasitelkiant ir bendratarpiavimo ir kitas priemonės tai, kas pasakyta šiame pasiūlyme, visiškai neliečia užsienio politikos ir e, vystimosi bendradarbiavimo iniciatyvų. Manome, kad reikėtų pragmatinių požiūrių įtraukti šiuos elementus, kad užtikrintume, kad vietose padėtis gerėtų, nes e, tos konkrečios priemonės yra būtinos norint pagerinti padėtį vietose. Norime, kad ten būtų įsitvirtinusi demokratinė sistema, kuri e, rastų konkrečius atsakymus į e, minėtas problemas. Mūsų pramonė yra pasiryžusi padaryti viską, kad visą tai gyvendintume. Norėtume įgyvendinti e, ne tik tai, kas buvo paminėta pagal pagal Dodd-Frank aktą ir svarbu, kad būtų įmamasi ir savanoriškų iniciatyvų e, siekiant užtikrinti, kad tiekimo grandinėje būtų įmamasi atsakomybės ir būtų įgyventinamos e, programos, kurios e, jau, kaip, yra paaišk... kaip jau paaiškėjo, yra pelningos ir atneša gerų rezultatų. E, be to e, e, yra pavyzdžiui, ITRI iniciatyva susijusi su alavo tiekimo grandinė, tas pats, tokių panašių iniciatyvų yra ir Volframo sektoriuje brangakmenių sektoriuje ir kitur. Lydyklos JAV, Junktinėje karalystėje, Australijoje gyvendina įvairias iniciatyvas ir ta sistema yra veiksminga ir sėkminga. Norėčiau pateikti Jums konkrečių e, sėkmės įrodymų. Pavyzdžiui, Alavo sektoriuje, kur e, nuo 2010 metų iki šiandienos dramatiškai pasikeitė alavo tiekimo iš konflikto zonų iš Afrikos taisyklės. 2010 metais, kaip matote, beveik 100 procentų e, buvo tiekiama iš tokių nešvarių, sakyčiau, šaltinių. Buvo gyventinamos įvairios savanoriškos programos ir, žinoma, sumažėjo tiekimo apimtis, bet e, pavyko atsikratyti ir tokių nešvarių e, tiekėjų ir šiandien Esame užsitikrinę rezultatus, kad beveik 99 procentai, beveik 100 procentų tiekimo yra užtikrinama iš švarių šaltinių, ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Manau, yra itin svarbu remtis tokių sistemų pridėtinę vertę ir sėkmę, norėčiau dar priminti, kad minėtos sistemos yra ne tik per priekybą susijusios, jos kuria skatinamųjų priemonių visai grandiniai ir taip pat skatina gyvendinti vystimosi programas Visa tai rodo, kad šios iniciatyvos yra labai naudingos vietose. Taip pat e, jau e, minėjau, kad e, mūsų pramonės konkurencingumo išlaikymas yra labai svarbus tikslas, prioritetinis tikslas ir to neįmanoma padaryti, neatsižvelgusi tam tikras problemas. Visų pirma, reikia vienodų sąlygų kad visi dirbtų vienodomis sąlygomis, kad būtų įgyvendinamos tam tikros priemonės viso pasaulio lygmenių, kad e, tai, kas patvirtinama ES lygmenių, gali tik iš dalies e, pagelbėti. Buvo analizuojami įvairūs pasiūlymai ir tik 5 procentai visų pasaulio lydyklų e, yra Europoje. Taigi e, mūsų sistema faktiškai paveiktų tik tai 5 procentus e, problemos. Be to, manau, yra Svarbu turėti omenyje, kad jeigu neįtrauktume tiekimo grandinės, jeigu nebūtų taikomas skatinamųjų priemonių, jeigu nebūtų skatinama Um, sertifikuotis, jeigu lydiklos nebus skatinamos sertifikuotis, uh, sulauksime vis daugiau tiekimo iš nešvarių šaltinių iš Kinijos ir kitų valstybių, kad būtų patenkinami rinkos poreikiai. Tai būtų nepatenkinamas uh, rezultatas um, importos rytyje ir um, tai padidintų mūsų priklausomumą nuo trečiųjų šalių uh, tiekimo ir apsunkintų ES ekonomikos padėtį. Be to, galiausiai net nepavyktų užsitikrinti tam tikrų mineralų e, tiekimo, o e, tai prieštarautų šio ES pasiūlymo tikslams. Turime parengę kelias e, rekomendacijas, e, jas jau pristatėm įvairioms institucijoms. Rekomendacijos yra susijusios visų pirma su tuo, kad trūksta aiškumo ir tikrumo sistemoje. Kaip norima įgyvendinti sistemą, visiškai neaišku, visiškai nežinoma. Ir dėl to susiklosto padėtis, e, kai, kada, kad visiškai nebus jokių paskatų investuoti į Europą Ir e, mums atrodo, kad vienas iš svarbiausių prioritetų yra užtikrinti, kad sistema būtų aiški. Taip pat um, yra siūloma neįtraukti antrinių žaliavų į reglamento taikymo sritį. Tai faktiškai atitinka jau tai, kas jau yra nustatyta teisės aktuose ir taip pat atitinka savanorišką pramonės praktiką. Manome, kad e, tokiu būdu e, galima būtų užtikrinti abipusį pripažinimą e, atsižvelgiant ir į EBPO tinkamų patikrinimų gairias, Dodd-Frank aktą ir savanoriškas iniciatyvas. Taip pat, kalbant apie bendrąją rinką, reikėtų užtikrinti, kad uh, būtų įsteigta viena Europos institucija, kuri kontroliuotų, kaip yra įgyvendinamas reglamentas, kaip jų laikomasi, kad reglamentas būtų įgyvendinamas visur vienodai. Taip pat e, reikėtų užtikrinti, kad e, būtų pateikti paaiškinimai e, dėl trečių šalių auditų ir būtų teikiama papildoma informacija. Ačiū, esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus, galite juos teikti man arba čia esančiam mano kolegai. Ačiū už konkretų pristatymą, už patarimus. Kitas kalbėtojas, ponas Julian Lagard, kuris yra e, mineralų iš konfliktinių zonų problemų sprendimo grupės narys. Prašom. Mr. Chairman, um... Pirmininkė, Europos parlamento nariai, ponės ir ponai. Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti diskusijoje šį rytą. Aš dirbu Intel, bet atstovauju apskaitai skaitmeniniai Europai. Tai yra Europos skaitmeninių technologijų pramoniai. Tai yra labai svarbus sektorius, kuris yra pagrindinė skaitmeninės vienos rinkos dalis. Tai yra srities, kuri, kurią Junkerio komisija skiria ypatingą dėmesį tai yra mūsų prioritetas, daug jau girdėjome apie tuos, e, tas naudingasias iškasenas, e, alavą, tantavą, volframą, kurie yra naudojami elektronikos prietaisuose, bet ne tik tuos metalus naudojame e, Ericsson ir Philips kompanijos įsipareigoja ir jau taiko Amerikoje priimtą Dodd-Frank aktą. Bet žinoma, viskas nėra tobula ir pabandysiu pasakyti, ką mums iki šiol pavyko pasiekti. E, taigi, kaip minėjau, mes pramonėje naudojame ne tik e, tą vatantalą ir volframą, kad Europos Sąjungos schema būtų naudinga, visos įmonės turi įsipareigoti ir dalyvauti. Mes esame pasaulinė pramonės sritis, e, kompleksinė e, pasaulinė tiekimo grandinė. Apie 10 tūkstančių įmonių yra pirmojoje pakopoje iš visų grandinės pakopų. Ir e, mūsų gaminamuose produkcijoje yra tūkstančiai sudedamųjų dalių. Taigi būtina, kad e, visi e, vartotojų grandinės e, dalyviai dalyvautų, nes va dabar vartotojų grandinės įmonės turi mažai įtakos tiekėjams. Taigi turime nemažai iššūkių, turime organizuoti aktyvų dialogą ir kol kas mes dalyvaujame ir taikome lygyklų be iškasimų iš konfliktų regionų programoje. Mes skatiname atsakingą verslą E, būtent tose e, rizikingose regionuose. Kadangi yra net septynios bent jau pakopos grandinėje, mes daugiausia dėmesio turėtumėme skirti gydykloms ir rafinavimo įmonėms, kurių yra apie 400 pasaulyje. Pagal EBPO gairės tai būtų ketvirtoji, ketvirtasis žingsnis. Ir lygyklų ir rafinavimo įmonių yra mažiau nei kasyklų. Ir jos yra pagrindiniai pirkėjai iš kasyklų ir juos uh, e, susiekti ir kontroliuoti yra paprasčiausia. Taigi pagal tą programą, kurie apima skirtingus sektorius, tokius kaip oro erdvė ir automobilius, galėtumėme uh, pagerinti padėtį Konge Ypač, kai e, kalbame apie regio, konfliktinius regionus, galėtumėme e, verslo įmonėms, e, verslo įmonės galėtų pasirinkti nepirkti naudingų iškasinų iš tokių regionų. Ir tai būtų atsižvelgta į socialinius svarbus dalykus. Ir jeigu būtų E, vartotojus patitinkamas spaudimas. Tuomet gėlyklos ir e, iškasenų ir rafinavimo įmonės e, labiau būtų, no, labiau norėtų dalyvauti schemoje. Ir tuomet būtų įsipareigojusios, norėtų įsipareigoti pirkti naudingasias iškasenas iš regionų, nekonfliktinių regionų. Tuomet įmonės tarsi įgyvendintų vartotojų norą, vartotojų spaudimą. Taigi mūsų iniciatyva, galima sakyti, papildo JAV priimato Frank aktą. Mums atrodo, kad ES e, iniciatyva yra pakankamai e, tinkama, jeigu tinkamai bus padaryta. Nes egzistuoja ir Dodd Frank, ir EBPO gairės, ir įvairiausių savanoriškas dalyvavimas. Taigi reikia pakankamai spaudimo iš rinkos. Jeigu mes kalbėsime apie privalomą reglamentą, tuomet mes pažeisime lygyklų ir rafinavimo įmonių e, veiklą. E, taip pat e, ta EICC, GIC uh, ataskaitos teikimo um, sistema yra viena iš, vienas iš būdų irgi uh, reikalavimams atitikti savanorišką iniciatyvą. Mes taip pat manome, kad reglamente siūlomi reikalavimai auditui gali būti šiek tiek per griežti, bet reikia to vieno vieningo požiūrio ir e, komisija galėtų parengti tą tokį baltąjį lygyklų sąrašą ir parengti lygyklų sertifikavimą. Reikėtų vengti rinkos suskaldimo Reikėtų atsižvelgti į penktąjį e, BPO išsamos patikrinimo gairių žingsnį. ir e, suteikti įmonėms pakankamai lankstumo atskleisti e, tą informaciją, kuri būtų naudinga tolimesniems grandinėms dalyviams, vartotojams. Mažas ir vidutinės įmonės susiduria su panašiais iššūkiais, pirkdamas naudingasias iškasenas. Ir MVI yra sunkiau e, įgyvendinti numatytus reikalavimus dėl e, išteklių ir žmonių kuliškų išteklių stokos. Ir taip pat MVI yra sunkiau dėrėtis su, nu, išgavėjas, išgavėjais, nes joms neturi tokios prieigos prie informacijos, prie tiekėjų ir daugiau, aišku, tą daryti yra dideliems įmonėms. Reikėtų labai atsargiai žiūrėti, kokias taisyklės viešiesiams pirkimams mes taikome, nes lab, reikia labai atsargiai elgtis, nes e, jeigu taisyklės bus per griežtos, daugelis MVI e, gali e, nelikti nieko kito, kaip užsidaryti ir baigti veiktą, veiklą. Taip pat e, reikėtų numatyti galimybę iš kosminio programos ES e, remti MVI, prisitaikant prie e, naujų reikalavimų, perkant naudingasias iškasenas. Taigi labai svarbu, kad būsimasis reglamentas remtųsi jau egzistuojančiomis iniciatyvomis. Tai yra jau turima kostiumo framo, pramonės iniciatyva ir kitomis iniciatyvomis, kuriuos paminėjau. Taip pat reikia aiškiai apibriežti, kas yra konflikto paveiktos, paveikti regionai ir o, didelės rizikos regionai. Nebūtinai e, reikia palikti pačioms įmonėms nuspręsti, kokiagi ta sritis yra konfliktinė, o kuris regionas nėra konfliktinis reikėtų bendradarbiavimo tarp diplomatinių kanalų ir gali prireikti tikrai nemažai laiko įgyventinti tą atsekamumo sistemą. Taigi iš esmės mes pasiūlymui pritarėme, jį remiame, nes jis yra paremtas EBPO gairėmis. Atsižvelgiama į tai, kad būtų sušvelninta rizika. Taip pat yra papildomas Dodd-Frank aktas ir taip pat orientuojamasi į gamintojų grandį ir tai yra svarbu, kad mes atsižvelgtumėme į dialogą su trečiosiamis valstybėmis, MVI ir viešųjų pirkimų sritį. Ir manau, kad labai skubiai e, reikėtų suorganizuoti visų suinteresuotų iš šalių diskusijas techninių lygių. Kada pakalbėtume apie tuos techninius aspektus, nes dabar yra labai daug neiškumo, kai kurie mechanizmai yra pakankamai kompleksiški ir reikėtų aptarti, kaip ES galėtų atnešti pridėtinės vertės egzistuojančiai sistemai. Taigi reikia to tikrai plataus dialogo ateityje. Dėkoju. Lasno. Ačiū uždėmesi. Ir dabar žodis suteikiamas e, Michael Gibb, kuris yra e, Global Witness kampanijos lyderis. Ačiū pirmininkė. Global Witness e, tyrė ir dokumentavo sąsajas tarp e, konfliktų, korupcijos apraiškų ir žmogaus teisų pažeidimų ir priekybos e, naudingomis iškasinėmis jau 20 metų. Džiaugiamės, kad ES ėmėsi šio klausimui. Dėkojame komitetui šią progą pasisakyti šiuose diskusijose. Šiandieną neatvykau tik Global Witness vardu. E, džiaugiuosi, kad galiu kalbėti ir pilietinės visuomenės koalicijos vardu, kurie atstovauja 60 NVO. Pavyzdžiui, Amnesty International, UA, Just, Justice Apart ir PAX. Ir nepaisant e, plataus geografinio masto nuo Kolumbijos iki Zimbabvės ir Mienmaro, Konfliktų zonos išgaunamų naudingų iškasenų klausimas yra pagrindinis konfliktų žmogaus teisų pažeidinėjimų ir išnaudojimo variklis. Ir mes stengiamės užkirsti kelią visam tam. Šiandieną norėčiau pakalbėti visų pirma apie dabartinę situaciją tose konfliktų zonose. Jie yra politiškai, ekonomiškai ir morališkai nepateisinama. Kažką reikia keisti. Jūs jau girdėjote apie tai, kokią, kokį poveikį toks, tokia pramonė daro Kongo Respublikos rytuose. Tačiau ši problema yra globali. Po kelių dienų minėsime Centrinės Afrikos Respublikos konflikto antrasias metinės. Šalis, tai yra šalis, kur vienas iš keturių žmonių turėjo palikti savo namus ir 50 procentų populacijos e, skubiai reikia humanitarnės pagalbos. Global Witness veikia vietoje, ten yra prekiaujama deimantais, e, auksu, dramblio kaulu ir iš to turtėja karinės grupuotės ir tokiu būdu situacija tik dar labiau destabilizuojasi. Iš Centrinės Afrikos Respublikos apie 2 tonas e, aukso kasmet išgabenama, 48 milijardus dolerių vertės, 120 tūkstančių e, eurų kasmet susižeria neteisėtai apmokestindami piliečius įvairūs e, karinių grupuočių vadai. Žinoma, šis konfliktas yra ne tik susijęs su gamtinėmis iš, ištekliais, bet šios, šio konflikto nesustabdysime, jeigu nesutvarkysime situacijos ir su naudingomis iškasenomis ir jų gavybą. Kažkas turi pasikeisti ir džiaugiuosi girdėdamas, kad visi sutarė, jog šią problemą padėtų išspręsti dideli ES priekybos centrai. Taip pat reikia stiprinti įmonių atsakom, socialinę atsakomybę 2011 verslo ir žmogaus teisų verslo prin... E, gairės, kurias parengė Junktinės tautos, taip pat numato tokią atsakomybę. Kaip girdėjote, nuo 2010 metų visos įmonės e, užsimančios natūraliomis iškasenomis privalo laikytis EBPO e gairių ir bendrabiauti. Jos buvo parengtos bendradarbiaujant su verslo atstovais. Privalomas budrumas nėra vienas didelis sprendimas. Praktiškai tas budrumas skatina vietos bendruomenės, vyriausybės, įmonės, e, vietoje veikiančius asmenys susivienyti ir identifikuoti kylančias rizikas ir pagalvoti, ką galima būtų padaryti tas rizikas sušvelninant savo bendruomenėje. E, tinkamas budrumas yra lankstus ir prisveikantis procesas. Tai nėra kažkokia biurokratinių popierių krūva. Jis paskatina įmonės daryti mažus žingsnelius pagal savo situaciją ir prisitaikyti prie naujo verslo darimo būdo. Ir tam, kad įvyktų pokyčiai, reikiami pokyčiai. Manome, kad dabartinį pasiūlymą reikia stiprinti. Daugelio Europos įmonių e, tinkamas budrumas ir taip yra jau savaime suprantamas. Jis kartais net yra privalomas, pavyzdžiui, JAV. O kai kurios savanoriškai laikosi to budrumo principų. Įmonės mums sako ir iš patirties galime pasakyti, kad privalomi budrumo reikalavimai iš tikrųjų pakeičia įmonių elgseną. Tai padėtų užtikrinti, kad Europos, padėtų užtikrinti, jeigu būtų privalomos tos taisyklės, padėtų užtikrinti, kad Europos įmonės savo tiekėjus rinktųsi atsakingai, taip pat suteiktų joms svertų paveikti tiekėjus. Uh, net ir už ES ribų, sumažintų kainas ir pagerintų informacijos prieinamumą, taip pat normalizuotų to tinkamo budrumo taikymo procesą, kaip tai vyko kitose sektoriuose. Taip pat įmonėms būtų lengviau atsakingai dirbti e, jautriose regionuose. Taip pat reikia praplėsti įmonių, kuriuoms tai taikoma e, apripti. ir užtikrinti, kad visa našta neužgrūtų vienos grandies tik tai. Reikia taip pat užtikrinti, kad visos medžiagos įvežamos Europos Sąjungą būtų reglamentuotos. Žinoma, labai svarbu nepamiršti Europos MVI, bet svarbu ir pripažinti, kad daug iš jų vaidina svarbu vaidmenį priekyboje aukso ypač. MVI ir pačios tai suvokia ir daugelis aiškiai pasakė, kad jos nenori likti, likti už šio reglamento ribų. Svarbu nepamiršti, kad daugelis MVI ir taip jau turi laikytis dabartinių tinkamo budrumo teisės aktų, pavyzdžiui, JAV. Ir vienintelis klausimas išlieka, kaip geriausiai padėti toms įmonėms. Kaip girdėjote, ABPO e gairės yra e, lankstus metodas, ten yra e, numatyta daug faktorių ir atsižvelgiama į įmonės dydį ir tiekimo grandinę. Ten numatoma veikla atitinkanti įmonės išteklius, taip pat informacinius srautus, kurie laikui bėgant gali gerėti ir keistis. Taip pat girdėjome, kad maža MVI veikia kartu per pramonės sistemas ir dabartinius verslo santykius. Manau, kad tai reikia ir toliau skatinti, normalizuojant tinkamą budrumo procesą ir skleidžiant informaciją tarp įmonių, skatinant jas veikti pagal tarptautinius principus ir standartus. Ir pasikartosiu, kažką reikia keisti. Žinoma, svarbu, kad užtikrintume, jog tie pokyčiai vyktų tinkamą linkme. Džiaugiamės, kad komisijos pasiūlymas e, yra geografiškai platus ir neišskiria vieno regiono. O tai ir, ir taip pat džiaugiamės, kad numatytos ir lydinčiosios priemonės skirtos užtikrinti, kad šį reglamentą papildys įvairios strategijos užkirsančios kelią neįgiamam poveikiui. Tikimės, kad šis reglamentas bus tinkamai aptartas ir priimtas. Vyko diskusijos apie Dodd-Frank akto į poveikį. Noriu čia pasakyti, kad per dešimt metų Global Witness dirba su šiuo klausimu ir mes tikrai nematėme tiek daug pokyčių vietoje po to, kai JAV įvedė privalomą būtiną budrumą. Tai pakeitė vietos veikėjų veiklą ir informacijos apsikeitimą. Ir tokiu būdu buvo atkreiptas dėmesys į darbo sąlygas, ypač mažamečių kasyklose dirbančių žmonių sąlygas. Taip pat e, buvo atkreiptas dėmesys į, proces, į, į, į pajamas gaunamas iš tokios veiklos. Tačiau procesas dar tik prasidėjo, reikia tinkamo sprendimo, tačiau manome, kad tas reikiamas budrumas yra pakankamai lankstus instrumentas, kuris mums padės pasiekti tų pokyčių. Dėkuoju. Ačiū labai. Dabar sutiksiu žodį komiteto nariams. Ar turite kokiu nors komentarų, pastabų? Helmutas buvo pirmas, atrodo. Zarina, Judith. Schuster, you have Judith and Ms. Begini and Emma. Okay. Okay, Helmut, please. Helmutai, prašom. Ačiū, bentai, ačiū visiems pranešėjams už jų indėlį į klausimus. Akivaizdu, kad ši tema yra labai sudėtinga ir reikėtų jau ES patvirtinti tam tikras taisyklės, kuris leistų išspręsti šias problemas. Šios diskusijos yra transliuojamos internetu ir tikiuosi, kad ponas, pono Maz, Mazės ypač dokumentas atkreips į save dėmesį visoje Europos Sąjungoje kad um, galbūt suteiks peno pamastymams visiems, kas galbūt uh, klausosi uh, šio klausimo transliacijos internetu. Turėtume stengtis kuo konkrečiau nustatyti problemas, bet to vakar mm, šiame komitete taip pat kalbėjome apie tai, kad Europos Sąjungai reikėtų patvirtinti konkrečias taisyklės remiantis Dodd-Frank aktu. Kai kas čia jau minėjo, kad reikėtų išplėsti paužiūrį geografinių atžvelgių. Manau, kad tai yra įdomi mintis. Taip pat e, perdirbimo etapas e, turėtų būti taip pat įtrauktas, ne tik e, teikimo grandinė ir um, Europos formuojamas požiūris į šias problemas turėtų būti šiek tiek kitoks. Jeigu teisingai supratau Digital Europe atstovo žodžius, nesupratau, ar jo nuomonė um, savireguliavimo uh, pakanka ar vis dėlto jo nuomonė e, geriau būtų turėti privalomas taisyklės. E, taip pat e, yra priekybų susitarimų su kai kuriomis valstybėmis, pavyzdžiui, nuolat kalbame apie transatlantinį priekybos ir investicijų paketą. Čia buvo minimas ir Dodd-Frank aktas, taigi noriu pasirauti, galbūt e, reikėtų imtis aktyvesnių veiksmų PPO kontekste, nustatyti privalomas taisyklės, kurios būtų labai aiškios, griežtos ir skaidrios, kad jos būtų naudingos žmonėms konflikto zonose. Jeigu turite klausimų konkrečiam ekspertui, prašau konkrečiai ir adresuoti, paminėti, kam jūsų klausimas yra skirtas. Prašau. Dėkuoju, dėkuoju už visus pranešimus, kurie leido susidaryti aiškesnę nuomonę apie įvairias pozicijas. Aš norėčiau pakalbėti apie bendrą kontekstą e, to vaidmens, kurį mes galime suvaidinti Europos parlamente, kalbėdami. Kai kalbame apie konfliktus, Tikimės, kad vietos valdžia prisims atsakomybę. Man atrodo, reikia apsitvarkyti savo kieme ir panaudoti visas turimas priemonės paveikti e, situaciją, užuot permetę visą atsakomybę vietos institucijoms. Ir dažnai, kalbant apie atsakomybę, sakome, kad arba ta vietos valdžia turi prisimti, arba vartotojai atsakomybę kad vartotojai gali nesirinkti netinkamai išgautų medžiagų vartoj, vartoti. Komisija pasirinko tokią strategiją ir tokiu būdu ir komisija šiaip jau galėtų imtis tam tikrų priemonių ir pasakyti, kad jeigu ta įmonė Komisija tikisi, kad pati rinka prisitaikys ir vartotojai pasirinks sąmoningai. Dabartinė strategija yra savanoriška, o rinka netaip jau lengvai prisitaiko. Žinome, kad rinkos pokyčiai užtrunka, o kalbant apie šį klausimą, reikia kalbėti ne tik apie konkurencingumą. Į kalbame apie gyvenimą, Ir kai palyginame įmonių konkurencingumą ir žmogaus gyvybių e, klausimą, man visada kyla tam tikras diskomfortas. Žinoma, kad siekiame didesnio konkurencingumo, tačiau kai tai gali kainuoti žmonių gyvybės, ne tik Kyvų regione, bet ir kitur, man atrodo, kad mes privalome, tiesiog privalome imtis priemonių, ne rinkos priemonių, bet e, ribojančių priemonių. Ir aš noriu pateikti konkretų klausimą. Pirma, sakome, kad savanoriška iniciatyva pasiteisina ir Eurometos sako, kad valstybėse narėse šimtų procentų E, tiekimo grandinių yra tinkamos. Bet e, kas tai užtikrina? Ar patys tie tinklai taip teigia? Ir antra, jeigu tai yra taip lengva, kodėl priešinamasi apribojančioms priemonėms? Jeigu viskas ir taip vyksta gerai, tai tos ribojančios priemonės nieko blogo nepadarys. Jeigu įmonės sąžiningai veikia, Kaip tik jos turėtų būti suorganizuotos, susinteresuotos, kad būtų taikomos tokios ribojančios priemonės, kad būtų nubausti nesažiningai konkuruojantis veikėjai. Aš sutinku, kad reikia praplėsti šią apriepti ir nesusitelkti ties tik tais lydytojais, bet įtraukti ir kitus į šią atsakomybę. Aš dažnai kalbu apie žemės ūkio ir maisto pramonę. Žinote, kad dabar čia yra labai daug reikalavimų siekiant užtikrinti, kad Europos vartotojai valgytų produktus, kurie būtų saugus. Ir todėl buvo sukurti Europoje mechanizmai šioje srityje, kad būtų užtikrintas visas atsekamumas. atsekamumas. Ir kodėlgi tokie patys standartai negalėtų būti pritaikyti metalų gavybos srityje ir naudojimo srityje, kad Europos vartotojai žinotų, kad tai, ką jie vartoja, nežudo kitų planetos gyventojų. Jeigu mums pavyktų užtikrinti atsekamumą ir vartotojų apsaugą, pavyktų mums apsaugoti ir visų žmonių pasaulyje gyvybės. Ačiū. Thank you. Dėkoju, dėkoju pirminkė. Tai yra importo reglamentas, kurio vienas iš tikslų yra vystimasis. Ir siekiama užtikrinti tvarę kasybą regionuose, kur darbo sąlygos tikrai yra sunkios. Ir svarbiausias klausimas, jeigu pažvelgtume šį pasiūlymą, ar sukurtume paklausą Europą šiems mineralams, kurie yra išgaunami nestabiliuose zonose, konfliktų zonose. Kažkas šiandien jau labai gražiai pasakė, kad e, jeigu e, tiesiog vadovaujamės politiką, kad nepadarytume žalos, reikia savęs paklausti, ar atnešame kokios nors naudos. Dabar dėl savanoriškų taisyklių ar privalomų taisyklių, ar kalbame tik tai apie žaliavas ar ir apie vartotojų prekes. Manau, kad viską reikia atsekti atgal, pagalvoti apie lydiklas ir perdirbimo įmonės Pietričio Azijoje Ir aš noriu šiame kontekste e, patikti klausimą Eurometo atstovui, kuris kalbėjo apie perdirbimo įmonės, apie lydiklas, apie jų tinkamą elgseną. Ir aš norėčiau pasteirauti, kokių paskatų reikėtų ieškoti, kad lydyklos kurios yra ne Europoje įsisteigusios ir toliau pirktų e, žaliavas iš e, kasyklų, kurios yra nestabiliuose zonose ir nepasitrauktų kur nors kitur. Labai esame nutolę nuo Dodd-Frank akto. Žinau, kad tas aktas nėra tobulas ir žinau, kad daugelis mano, kad uh, E, dėl JAV teisės aktų de facto buvo pritaikytas embargas. Na, manau, kad e, reikia atsižvelgti ir dabartinę padėtį ir į tai, kad įmonės e, grįžta ir dabar jau rytų Konge yra ir švarių, žaliųjų kasyklų. Mm, taigi, ta mintis apie privalomus teisinius uh, privalomas teisinės nuostatas e, rūpi visiems ir manau, kad e, turime visų pirma siekti gerų tikslų, siekti naudos ir pasieksime gerų rezultatų. Tos Europos bendrovės, kurioms netaikomas e, Dodd-Frank aktas, kurios neprivalo jo laikytis ir nededa pastangų tam, kad kaip nors suformuluotų savo darbo nuostatas. Turėtume informuoti ir piliečius, kad jie perka produktus, kurie yra pagaminti iš medžiagų kilusių ne iš konflikto zonų, arba bent jau taip turėtų būti. Ir E, reikėtų pagalvoti apie tai, galbūt iš tiesų šie keturi mineralai turėtų būti importuojami į Europą ne kaip žaliavos, bet e, kaip e, jau vartotojams skirtos prekės. Galbūt tai būtų tinkamas sprendimas. Manau, kad būtų truputį neteisinga Europos žalivų importuotojams ar leidykloms, jeigu um, neleistume jiems pasinaudoti tokia didelę vartojimo rinką. Ačiū. Norėčiau padėkoti, padėkoti visiems pranešėjams, kurie šiandien kalbėjo ir norėčiau priminti tai, kas vyko Strasbūrė praeitą savaitę. Buvo įteiktas Sakarovo apdovanojimas gydytojui iš Kongo už jo nuostabų darbą su pažeidžiamiausiais žmonėmis labai sudėtingame pasaulio regione. Žinau, kad reikia kalbėti ne tik apie Kongą ir kitur pasaulyje yra konfliktų zonų, e, bet, e, bet kuriuo atveju e, įteikdami šį apdovanojimą ir pripažinome, kad reikia privalomų taisyklių ES lygmenių. Todėl turėtume elgtis nuosekliai. Jeigu laikėmės tos pozicijos plenarinėje sesijoje, turėtume norėti tą poziciją įtvirtinti teisės aktuose. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, norėčiau pritarti Mari dėl patirties kitose sektoriuose, pavyzdžiui, gaminių sektorėje. Ten jau yra geros praktikos pavyzdžių, galėtume jais pasinaudoti. Dėl diskusijų susijusių su JAV nuolat mums kalbama apie tai, kad TTIP susitarimu yra steigiami nauji pasauliniai standartai ir atsižvelgiama į geopolitinę dinamiką. Jeigu taip būtų, tai būtų tikrai teigiamas globalus žingsnis parodant, kad TTIP susitarimas yra naudingas, kad mes norime panaudoti savo prekybos politiką, kad pagerintume žmogaus teisų padėtį, užtikrintume tvarų vystimasi e, mūsų geografinės apriepties e, regione, įskaitant ir pačią ES, ir JAV, ir kartu kitur pasaulyje. Ir tai dar viena priežastis, e, kodėl turėtume, kaip ką tik sakė ponės Argentinė, kad e, turėtume stengtis atnešti naudos. E, pranešėjai e, sakė, kad ES gali imtis lyderystės šiame procese ir manau, kad tikrai neturėtume praleisti šios progos ir daryti žingsnį į priekį, o ne atgal. Ačiū. Thank you, Chairman. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju visiems kalbėjusiems, iš ties puikus pasiūlymai, labai naudinga informacija, kurią reikės apsvarstyti, e, kalbant apie komisijos pasiūlymą kitais metais. Ir aš tikiuosi, kad komisija ir mes atkreipsime į tai, kas buvo pasakyta ir kad mes organizuosime, kaip buvo pasiūlyta, tą techninio lygio diskusiją su visomis suinteresuotomis šalimis, nes tuomet geriau suprasime, kokie yra padėtis ir tai padės diskutuojant apie reglamentą. Keletą dalykų norėjau paminėti. Manau, kad visi pritarysite, kad reikia imtis veiksmų ir užbaigti tai, kad e, naudingų iškasenų pirkimas prisideda prie smurto ir konfliktų. Aš manau, kad daugelis verslo įmonių jau suprato, kad uh, perkant alavą, tantalą, volframą ir auksą reikia atsižvelgti. Bet koks būtų geriausias būdas paskatinti įmonės atsižvelgti į naudingų iškasenų išgavimą konfliktiniuose regionuose? Mes turime atsižvelgti ir turėti bendrą strategiją per naktį nieko nepakeisime turime turėti tokią platesnio masto strategiją, kurią turėtumėme taikyti. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti gamintojų grandžiai ir net pagal Dodd-Frank aktą netgi tos, tos galutinės įmonės, net taikydamas Dodd-Frank aktą, nėra šimtų procentų įsitikinusios, iš kur uh, yra naudinga iškesena ir tikrai gaminys yra švarus. Dar vienas dalykas. Mes skatiname kai kurias įmonės atsitraukti iš tam tikrų šalių ir turėtumėme uh, į tai pažiūrėti atsakingiau. Ir kolega sakė, kad yra ir teigiamų, ir neigiamų dalykų ir mes jau tai pastebime. Kainos krenta Konge. Jis net paminėjo, kad kai kuriuose vietose kasyba uždaryta. Mes nenorime, kad tai būtų. Mes nenorime, kad sustabdyti kasybos ir e, palikti žmonės be darbo. Nes žiniasklaidoje matosi antraštės, kad naujas JAV Dot Frank aktas paliko žmonės be darbo. Taigi reikia ir tai atsižvelgti. Taip pat šiandien girdėjome, kad daugėja nelegalios kontrabandos. Taigi, ką mes galėtumėme padaryti, kad schema ir sistema būtų subalansuota ką galime padaryti, kad įmonės nepasitrauktų ir nenutrauktų kasybos veiklos. Taigi reikia apgalvoti, kaip galėtumėme taikyti visas šitas schemas. Jeigu mes priversime kampanijas atlikti auditą pagal vieną schemą, auditą pagal kitą schemą, tai nebus gerai įmonėms. Jeigu, taip pat norėjau komisijos paklausti, kaip mes viską patikrinsime, ar viskas tinkamai veikia taip, kaip mes norėtumėme. Šuster. Dėkoju pirmininkė. Norėjau padėkoti visiems kalbėjusiems. Ačiū už įdomias e, prezentacijas. Apie viską nekalbėsiu, tik tai keletą svarbių dalykų norėjau paminėti. Manau, kad reikėtų, nežinau, ar reikėtų privalomų taisyklių, bet jeigu mes tokias turėtumėme, ką darytumėme, jeigu būtų yra su tokių, kurie taisyklėms nepaklūstų. Kokius mechanizmus kontrolės e, numatytume, kad, tai, kad suvaldytume šį procesą turime nuspręsti, ką darysime, jeigu atsiras tokių, kurie nesilaikys e, numatytų taisyklių. Ar mes pasitikėsime tik visuomenės spaudimu, ar turėsime kažkokių formalesnių būdų. Dar vienas dalykas. E, keturios naudingos iškasinos, apie kurias daugiausiai šiandien kalbame, jos gaunamas iš regiono, kur veikia Dodd-Frank aktas. Bet ar yra kitų žaliavų kitose regionuose, kurios finansuoja krūvinus konfliktus? Reikia tam tikrų kriterijų tam nustatyti. Neturėtumėme prisimti to arbitražo vaidmens. Reikia tokios priekybos politikos, kuri nesibaigtų boikotų. Ir dar vienas sritis, neturiu visiškai susiformavęs nuomonės šiuo klausimu, bet krizės zonose, ypač ten, kur mums kyla bejonių, dėl tų teritorijų ar pakanka sprendimo teisę palikti įmonėms. Ar Europos Sąjunga turi prisijimti daugiau politinės atsakomybės, nusprendžiant, kuris regionas yra konfliktinis. Galbūt galima į šį procesą būtų įtraukti pilietinę visuomenę nes jie galbūt geriau mato ir žino, kokios yra problemos e, tose konfliktiniuose regionuose. E, tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į mano dviejonės ir pateiks konkrečių pasiūlymų. Pirmininkas, aš taip pat norėjau keletą klausimų užduoti. Dodd-Frank aktas ir Europos Euro siūlomos taisyklės žaliavų rinka yra pakankamai ribota. Yra keletas konkrečių kompanijų. Ir tos kompanijos puikiausiai žino Dot Frank aktą. Klientai žino taisyklės. Ir ar naujos taisyklės susilpnintų Dodd-Frank aktą ar ne. Jeigu mes sukursime skirtingas sistemas, ar viena sistema susilpnins kitą? Dodd-Frank aktas puikiai veikia, yra numatyta ataskaitų teikimo sistema. Gal galėtumėme paprasčiausiai prisijungti prie tos sistemos, kuri jau veikia. Dar vienas man neraminantis dalykas yra tas, kad produktai, kurie yra pagaminami, importuojami, yra traktuojami nevienodai. Neįsivaizduoju, ar tikrai galime importuojamus gaminius laikyti visiškai švariais ir galime visiškai atleisti nuo atsakomybės nenaudoti naudingų iškasenų iš konfliktų regionų. Nežinau, kokią galime rasti išeitį, kad vienodai būtų e, taikomos taisyklės importuojamiems gaminiams ir ES gaminamiems gaminiams. Nežinau, kokia čia būtų išeitis. Dabar žodis e, kolegai Vinkleriui. E, dėkoju pirmininkė, norėjau padėkoti visiems ekspertams už suteiktą informaciją, visiems išreiškusiems savo nuomonės. Manau, kad iš ties labai svarbu apibriežti tas dvi pagrindinės e, sritis, e, kurios matosi iš užduotų klausimų. Viena būtų pats turinys reglamento, taip akivaizdu, kad pasiūlymą turime tobulinti, akivaizdu, kad turime atsižvelgti į įvairių suinteresuotų šalių pateiktus pasiūlymus, kuriuos išgirdome ir šiandien. Ir kiti kalbėjo apie reglamento simbolinę reikšmę, apie privalomą ar neprivalomą reglamento taikymą. Ir mano nuomonė, kad reikėtų daugiau kalbėti apie patį reglamento turinį, o ne apie tai, ar taisyklės turėtų būti e, laisvai pasirenkamos ar privalomai taikomos. Keletas kolegų taip pat kalbėjo apie pusiausvyrą, kurios turėtumėme siekti ir taip iš ties tai, tai turėtumėme daryti. Mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti tvarę e, konfliktų regionų plėtrą. Turime užtikrinti švarias, e, taip vadinamas, darbo vietas. Dar vienas labai svarbus tikslas, kurį mes turėtumėme turėti ir siekti, tai yra užtikrinti konkurencingumą Europos įmonių. Nes daug kalbame apie Europos industrializavimą, turime atitinkamą strategiją, taryba, komisija apie tai daug diskutuoja ir turime tai susijęti su kitomis e, turimomis iniciatyvomis. Ir iš savo pusės norėjau keletą klausimų užduoti. Išklausiau e, pono Gilard iš EBPO ir džiaugiuosi, kad jis kalba apie papildomumą visų esamų iniciatyvų. Tik ar įmanoma pasiekti to papildomumo ir jeigu taip, tai kokios priemonės e, turėtų būti papildančios tas sistemas, kurios jau egzistuoja. Kitas dalykas – lankstumas. Klausiausi apie jo mintis apie lankstumą ir tai, kaip galima būtų išnaudoti jau egzistuojančius teisės aktus, kurį jis paminėjo jau vieną e, teisės aktą apie ataskaitų teikimą, finansinių ataskaitų teikimą ir to e, reglamento panaudojimą šioje srityje. Taip pat norėjau paklausti, kaip komisija galėtų įtraukti visas suinteresuotasias šalis ir kaip galėtumėme, dirbdami kartu, arčiau e, labiau priartėti prie mūsų siekiamų tikslų. E, dėkoju pirmininkė. Aš esu šešėlinė šio klausimo pranešėja. Norėjau padėkoti visiems ekspertams ir keletą dalykų paminėti. Pirmiausia, norėjau paminėti štai ką. E, Savanoriška sertifikavimo programa jau veikia. Ir bet panašu, kad ji nėra efektyvi, nes iš konfliktinių regionų ištekliai yra vis dar perkami. Taigi, kodėl Europos Sąjunga irgi toliau nori laikytis to savanoriškojo principo? Turime kalbėti apie uh, tam tikrą pusiausvyrą, kurią galėtumėme pasiekti tarp to savanoriškumo ir privalomumo. Ir dar kyla klausimas, kodėl mes kalbame tik apie keturias naudingas iškasenas, kai tų naudingų iškasenų yra daug. Uh, Taip pat, kodėl mes kalbame tik apie žaliavas, žaliavinės naudingas iškasinas, o ne apie jų gaminius. Toliau MVI vaidmuo e, gamybos grandinėje. Norėjau sužinoti, ar privaloma sertifikavimo sistema nebus papildoma biurokratinė našta, kurios MVI bus nepajėgios pakelti. Norėčiau, kad e, atstovas atsakytų, kaip yra planuojama užtikrinti e, MVI teisės. Ypač tokiu atveju, jeigu taisyklės bus privalomas visiems. Dėkoju, dabar žodis e, komisijos atstovai. Sorry, Mr. President, um, Atsiprašau, pirmininkė, ponė Ratso minutėlį išbėgo iš salės, galbūt galėtume išklausyti jos po kalbėtojų po pasisakymų. Taip, gerai, tada aš sutikiu žodį ponui Howardui. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už galimybę pasisakyti. Šiuo svarbiu klausimu. Iš pono Mukombo Malazi pasisakymo paaiškėjo, kad sąsajų tarp konfliktų ir mineralų gavybos e, panaikinimas yra labai sudėtingas dalykas. Apie tai kalbame ir bendrame komunikate. Čia esminis dalykas yra konfliktų sprendimas, taikos atkūrimas, taip pat tvarumo užtikrinimas visose sritise, taip pat finansinių srautų skaidrumas ir tiekimo grandinių skaidrumas. Bet kokia tiekimo grandinės iniciatyva turi mm, susilieti su platesnė strategija, ne tik didžiųjų ežerų regione, bet ir platesnėme geografinėme kontekste. Mes kaip tik to ir siekiame. Paskirai atskirai konfliktų e, zonose tokios iniciatyvos tų konfliktų vienos neišspręs. E, įmonės nacionali, veikiančios nacionalinėme lygmenyje, aišku, pačios tengiasi sumažinti riziką. Eurometo ir Digital Network sakė, kad pagal tą sistemą tiekimo grandinė yra, atrodo e, gana švari, tačiau Demokratinėje Kongo Respublikoje mes dar net kūrėme kaseito eksporto teisių. Ir kitais metais planuojama net nebus pasiekta pusės to lygio eksporto, kuris buvo 2009 metais. Taigi ši problema yra plati ir mums reikia laikytis išsamaus požiūrio. Išklausiau Digital Europe atstovo pasisakymo, jisai minėjo, kad reikia platesnių e, gretutinių priemonių. Taip pat vienas kalbėtojas ar parlamento narys minėjo, kad reikia įvertinti, kiek iškasenų gavyba prisideda prie konfliktų. Ir šie skaičiai e, labai skiriasi. Junktinių tautų ekspertai mini 30 procentų, bet Demokratinėje Kongo Respublikoje yra E, įvairiausių sričių žvėjyba, žemės ūkis, narkotikai, neteisėtas apmokestinimas, gavyba ir taip toliau. Taigi viena tiekimo grandinės iniciatyva nieko neišspręs. Noriu tik pakartoti, kad mūsų ES požiūris yra paremtas žinių principų, patirties principų ir regiono dalyvavimu. Mes teikiame paramą sertifikavimo mechanizmo e, sukūrimui, kurio užseima regioninė organizacija, kuri siekia įdėkti tvarų sertifikatų išdavimo e, mechanizmą tame regione. Es ir komisija suvokia, kad reikia dar toliau išsiaiškinti ir apibriežti konfliktų zonas. Yra labai didelė atvira žinių bazė EBPO ir kitose ekspertų grupėse, taip pat pačioje ES. Kartu su priekybos partneriais mes ieškome geriausių būdų, kaip ši vieša informacija galėtų uh, pasitarnauti ES verslininkams, atliekant rizikos vertinimą ir uh, užsiimant, užtikrinant, kad tiekimo grantinė būtų tinkamai suorganizuota. Dabar komisijos atstovė. Taip, dėkoju. Pirmiausia, keli žodžiai apie tai, kodėl ES siūlomas savanoriškas požiūris yra veiksmingas. Apie jį kalbėjo nemažai pranešėjų. Viešų konsultacijų metu ir vykdydami poveikio vertinimus ir tai minėjo Digital Europe atstovas taip pat, pamatėme, kad vėliau tiekimo grandinėje esančios įmonės taip pat suinteresuotos tinkamai, naudoti tinkamai išgautas medžiagas, nes e, tam daro spaudimą Dodd-Frank aktas ir visuomenė, tačiau joms žinoma kyla sunkumų, todėl kad tos tiekimo grandinės yra labai ilgos ir neatsekamos. Tačiau jeigu pažvelgtume į skaičius, kuriuos esame surinkę po pirmųjų Dot Frank akto įgyvendinimo metų, tik 13, 1300 pranešimų buvo pateikta. Tai yra tik 30 procentų numatytos skaičiaus ir daugumoje atveju įmonės nesugebėjo nustatyti sudėdamųjų medžiagų uh, kilmės šalies. Ir todėl labai svarbus yra ly, lydytojai, lydimo įmonės. Žod Frank akto taip pat paaiškėjo, taip pat EBPO principų pasimokėme, taigi pasimokėme iš teigiamos ir neigiamos patirties. Ir mūsų siūlomas reglamento projektas papildo Dodd-Frank aktą, ir remiasi EBPO e, tinkamo budrumo gairėmis. Tai yra EBPO plus, o ne minus. Ir tai yra dėl to, kad visų pirma numatyta lydimo įmonių sąrašas. Ir čia norėčiau atsakyti tiems, kas klausė, ko, koks yra uh, koks bus poveikis konkurencingumui, jeigu mes sutelksime tik tais į ES lydytojus. Mes galvojame ne apie ES, bet apie viso pasaulio lydimo įmonės. Tai bus Europos sąrašas, į kurį bus įtrauktos viso pasaulio įmonės e, lydančios metalus ir jos bus įtrauktos tik tos, kurios atitinka mm, įvairiausius standartus. Baltajame tokių lydimo įmonių sąraše mes įvardinsime ir sugėdinsime tas įmonės, kurių ten nėra ir taip pat padidinsime tiekimo grandinės skaidrumą, o tai pasitarnaus ir toliau tiekimo grandinėje esančioms įmonėms, nes jos taip pat galės pasitikėti sertifikatais, sertifikavim, importuotojų sertifikavimo sistema ir taip pat galės pasitikėti baltuoju lydimo įmonių sąrašu. Toliau Perinant prie pranešėjo Vinklerio prane, klausimo, kaip komisija pritrauks suinteresuotasias šalis į šį procesą, e, e, reglamento projektas yra ne kažkoks pavienis dokumentas, jį papildo gretutinės priemonės, kurios yra apibrėžtos komunikate, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų priemonė, kuri pasitarnaus toliau tiekimo grandinėje esančioms įmonėms ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Taigi, jis suteiks iniciatyvą ir toms įmonėms. Taip pat e, numatyta finansinė ir techninė parama MVI. E, kalbėtojai taip pat pabrėžia, kad tai yra svarbu. Ir taip pat e, numatytas finansavimas lydimo įmonėms, kad jos įsidėktų šitas sistemas ir, kaip jau minėjo Husutun, politiniai dialogai su, su susijusiamis šalimis taip pat bus vykdomi. Tai e, matote, kad suinter, įvairios suinteresuotosios šalis tikrai bus įtrauktos į procesą. Taip pat e, norėčiau atkreipti dėmesį į naujausią pokytį. Būtent dėl nefinansinės informacijos atskleidimo. Ji taip pat bus skirta įmonėms ir paskatins jas pranešti apie netinkamus atvejus. Taigi mes turime žiūrėti į visą kontekstą, kad yra ir kitų priemonių, pavyzdžiui, nefinansinės informacijos atskleidimas, taip pat mokėjimų skaidrumo priemonė. Toliau auditas. Čia ketiname sukurti audito sistemą, kuri remtųsi EBPO standartų auditoriai ir importuotojai galės pasitikėti šią sistemą ir ji atsižvelgs į jau egzistuojančias pramoninės sistemas. Ir galiausiai, bet nemažiau svarbu paminėti, kodėl mes tiesiog nenukopijavome JAF Dodd Frank akto. Keli kalbėtojai jau minėjo tą reakciją ir poveikį, kurį turėjo šis aktas ir priekybos diversifikavimui, kokį poveikį jisai turėjo. Kadangi konfliktinėse vietovėse nėra tinkamo, tinkamų pajėgumų surasti tinkamus tiekėjus, tai šis reglamentas paveiks ne tik didžiųjų žerų rajoną, bet ir kitus rajonus. Mes laikomės EBPO gairėmis paremto požiūrio. Taigi, jeigu paaiškės, kad vietoje pajėgumų trūksta, tuomet įmonėms visai nesunku bus e, rasti kitų, pastraukti iš tų vietų ir rasti kitų prieinamų alternatyvų. Jungtinių tautų ekspertų grupė savo pranešimuose įrodė, kad demokratinėje Kongo Respublikoje mineralų kontrabanda vyksta, ypač e, aukso kontrabanda ir žinoma tokiu būdu prarandama darbo vietos ir mokesnės pajamos. Tai manau, kad aš atsakiau ir į klausimus, kuriuos iškėlė garbus parlamento nariai. Dėkoju. Uh, Ačiū, aš taip pat norėčiau pateikti Jums klausimą. Ar viešaisiais pirkimais galima motivuoti įmonės taikyti savanorišką sistemą, bet ar reikėtų vis dėlto taikyti e, viešų pirkimų reglamentą. Reikėtų taikyti viešųjų pirkimų direktyvą, pagal kurią bet tai nėra privalomas reikalavimas šiuo metu. Ne. komisija, parlamentas, kitos institucijos yra raginamos parodyti pavyzdį, nes ir pačios institucijos e, e, gali tokias nuostatas įtraukti į savo viešųjų pirkimų taisyklės. Kągi, suteiksiu žodį dabar ekspertams, kad jie taip pat e, galėtų trumpai atsakyti Pradėkime nuo BPO atstovo. Ačiū. Dėkuoju visiems už pastabas, už diskusijas. Akivaizdu, kad e, parlamentas žiūri šią e, temą kaip e, į labai svarbę temą per dėl klausimų. Nenorėjome pasakyti, kad į komisijos pasiūlymą dėl bendrojo komunikato, dėl papildomų priemonių uh, žiūrime kaip į um, dokumentą, kuriuo gali um, būti sukeltos neigiamos pasiekmes. Manau, kad um, papildomų priemonių imtis reikia ir reikėtų e, jų imtis laipsniškai, parengiant reglamento pasiūlymą. Pritarėme tokiam visapimančiam paužiūriui. Kas dėl pasiūlymo veiksmingumo, žinoma, galvojame, kad yra du svarbiausi tikslai, į kuriuos būtina atsižvelgti. Visų pirma, veiksmingumas, norint e, nutraukti tą e, sąsają tarp konfliktų, apie kurią kalbėjo daugelis parlamentų narių Be to reikėtų užtikrinti, kad Europos įmonės prisimtų atsakomybę. Tai savaime jau yra tikslas. Ir daugelis narių jau minėjo apie tai, kad reikėtų steigti tarptautinės priemonės, pagal kurias verslas būtų atsakingas, elgtųsi ir dirbtų atsakingai. Negalime rekomenduoti konkrečiai kurį paužiūrį reikėtų pasirinkti, ar privaloma, ar neprivaloma. Manome, kad e, vis dėlto galima būtų vadovautis tarybos gairėmis, kurioms pritarė visus valstybės narės. Žinoma, rinka yra labai galinga. Šioje srityje būtina atsižvelgti tokius aspektus kaip vartotojų paklausa ir taip toliau, bet žinoma, jeigu reikalavimai, kurie būtų patvirtinti, būtų privalomi, jų siunčiama žinia būtų gerokai stipresnė. Laikomasi BPO gairių E, kol kas, e, kol taisyklės yra neprivalomos ir siekiama išvengti galimo neigiamo poveikio įgyvendinant e, galimas papildomas priemonės. Taip pat buvo klausimų dėl suderinamumo su Dot Frank ir dėl to, ar tai susirpintų Dot Frank aktą, ar būtų dubliavimus įsryčių. sričių Na, jeigu vadovautumėmės kaip standarto BPO gairėmis um, ir Dot Frank iš dalies um, vadovaujasi BPO gairėmis kaip standartų atliekant įsamų patikrinimą, renkiant ataskaitas uh, vietos um, sertifikavimo mechanizmas Afrikoje taip pat yra grindžiamas uh, šiomis gairėmis, jos yra gyvendinamos praktiškai. E, tokia yra bendra padėtis ir todėl e, šiame pasiūlyme mums taip pat patinka, kad yra vadovaujamas VPO gairėmis. Ir tai nereiškia, kad auditas turėtų apimti tik lydiklas. Mums reikia e, elgtis atsargiai, kad nebūtų dubliavimuose, kad nebūtų pernelik, pernelik didelės biurokratinės naštos ir pasielgti protingai. Mm, galiojančios schemos bus labai svarbios, norint e, supaprastinti ir padaryti šias iniciatyvas veiksmingesnės viso pasaulio lygmenių. Ir e, šią prasme reikėtų stengtis užtikrinti, kad šios programos būtų veiksmingos, nepriklausomos ir atitiktų BPO įsamaus e, patikrinimo gairias. Šiandien EPPO dėta nemažai pastangų, kad stebėtų tokias iniciatyvas ir galbūt ateityje taip pat taip elgsis. Dėl e, vieš, viešojo informacijos e, skelbimo ir galiojančių reglamentų yra labai aiškiai nustatyta, ką įmonės gali e, skelbti dėl išsamaus patikrinimo Ir tai yra detaliai išdėstyta, ypač kalbant apie kainas, tiekėjų pavadinimus. Mm, žinoma, mm, įmonės tiesiog gali ne, konkrečią nefaktinę informaciją teikti, bet pavyzdžiui, gana įsamei prašyti procesą. Uh, Norint suprasti įsamaus patikrinimo koncepciją, reikia suprasti, kad visų pirma, jis siejamas su pačios įmonės atsakomybė ir veikla, nes su tuo, iš kur e, atkeliauja ištekliai. Žinoma, Tai gali būti įvairūs regionai, gali būti ir nekonfliktiniai regionai, bet gali būti ir tokie, e, kuriuose rizika yra didelė, kuriuose yra e, krizė, e, konfliktas. Todėl čia yra nemažai tokių neaiškių zonų, pilkųjų zonų, ne viskas gyvenime yra juoda balta vis tiek net jeigu ir ne iš konflikto zonų e, yra e, gabenamos žaliavos, e, gali būti nemažai rizikos veiksnių, bet ne visais tokiais atvejais jau būtų atliekamas išsamus patikrinimas. Ačiū, dabar ponas Malasi. Merci, monsieur le président. Dėkoju, pirmininkė. Aš iš pat pradžių norėčiau padėkoti Marijos Marijai už pas, jos pasisakymą ir už tai, kad ji padarė sąsąją su žemės ūkio sritimi, nes ten yra ta pati situacija. Tačiau noriu pasakyti, kad e, savanoriškas pobūdis taip, jis yra naudingas, bet jeigu, bet jis neturės tinka, pakankamai stipraus poveikio Nes įmonės e, gali surasti būdų, kaip apeiti tą savanorišką prievalę, taip sakykime. Įmonės e, išgauna tarp kit, ir, ir įvairiose zonose e, iškasenas ir, ir konfliktų, ir nekonfliktų, ir tas konfliktų zonose išgautas medžiagas jos sertifikavo kaip kitoje, nekonflikto vietoje išgautas medžiagas. Tokiu būdu plaunamos tos medžiagos ir tie pinigai už jas gaunami. Ir baigiant noriu pasakyti, kad Dodo Franko įstatymas neigiamų poveikių neturėjo. Aš tai sakau kaip vyriausybės atstovas. Šiandieną būtent dėl to tarptautinio spaudimo, visuomenės spaudimo mes galime susėsti su vyriausybės atstovais ir padiskutuoti. Dėl, būtent dėl to kiekvienoje provincijoje buvo sukurta valdyba, būtent todėl šiandien stengiama sertifikuoti, kvalifikuoti tos darbininkus ir reikia tik pagreitinti šį procesą ir tai daryti globaliai. Tai būtų geras būdas ir dar sustiprinti tą pagalbą, kurią jūs teikiate. rinkimai vyksta ir tie konfliktai kartojasi, e, žmonės vis priversi palikti savo vietas e, gyvenamasias. Taigi, jeigu jūs priimtumėte šį reglamentą kartu su Dodo Franko aktu, E, tikrai pasieksime poveikį. Reikia bandyti jį ir, ir, ir pilietinė visuomenė tikrai už tai bus dėkinga. Dėkoju. Merci beaucoup. Now, Mr. T. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Aš pantrinsiu tą, ką sakė ponas Malavy. Iš tikrųjų, e, Reikia kalbėti apie samoningumą, bet taip pat ir apie poveikį vietoje. Tai yra esminis dalykas, nes jis paveikia ne tik e, pramonės grandinę, vertės grandinę, bet taip pat ir vietos institucijas. Mes e, neturime pas, įtakos toms vietos e, valdžios institucijoms, ten yra korupcijos mechanizmai, bet Dabar mes stigmatizuojame iškasenas ir kadangi, aišku, tiesiog yra susijęs su to, kas veiksa Konge. Turbūt kitose konfliktų zonose yra kiti mineralai, kitos iškasenos ir todėl reikia e, sukurti tinkamą ryšį. Atsakant poniai Saržantinį, kuri iškėlė tą klausimą, kurio turbūt nebuvo suprastas iš mano pasisakymų. Iš tikrųjų, aš neminėjau e, iniciatyvų trūkumą lydytojų, lydančių įmonių tarpe, bet e, minėjau iniciatyvų trūkumą toliau tiekybos grandinėje esančiose įmonėse. Mes turime įvairių pavyzdžių savanoriškos sistemos pavyzdžių ir kaip EBPO programos veikia. Pasiremkime jais, pasiimkime iš to teigiamus dalykus ir nu, sukurkime komisijos lygmenių papildančiasias gretutinės priemonės, kurios pasitarnautų visose sritise, grįžtų prie ponios arenos klausimo. Žinoma, pramonės veiksmai yra svarbus, nes jos žino ir suvokia ten esančias problemas, bet svarbu taip pat sukurti ir programas, kurios leistų imtis veiksmų vietoje. Dabar jau mūsų programos pasiekia tam tikrą sėkmę, tai įrodo ir vietos vietos statistiką, bet mes, pavyzdžiui, pagal savo galimybės jau mm, surinkome tam tikrą statistiką, kuri parodo, kad sėkmės buvo pasiekta. Ir mano kolegė galėtų, jeigu norėtumėte, jums suteikti visas detalės. JAV ir Europos įmonės pasiekė sėkmės čia Ir akivaizdu, kad tą sėkmę įmanoma pasiekti ir ten, josgi jau veikia čia ir yra konkurencingos. Jeigu jom tai pavyko čia, jom tai pavyks ir ten. Būt privaloma ar savanoriška ta problema turėtų būti, na, abipusės turi savų argumentų, dabartinė savanoriška sistema yra de facto iš tikrųjų privaloma, nes, kaip kolegė sakė, mūsų rinka įpareigoja įmonės tinkamai elgtis. Todėl problema čia yra ne ar savanoriškas, ar privalomas, bet užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą vietoje ir mums taip pat reikia priemonių, kuri leistų, kurios leistų veikti. Ačiū. Um, Dėkuoju dabar ponas Lažard. And, um... Ačiū pirmininkė. Manau, kad vis dar turėtume pakalbėti apie Dodd-Frank akto efektyvumą. Yra ta Wolframo iniciatyva ir negalime per naktį įvertinti šių sudėtingų programų ir norėjau padėkoti uh, kad mes daug kalbame apie o, tų sistemų tinkamą taikymą. Dėkuoju už pastangas ir akivaizdu, kad yra veikiančių iniciatyvų, štai dėl kodėl aš pasiūliau, kad yra visiškai būtina surenkti tą techninę diskusiją, kad jau pažiūrėtumėme išsamiau į egzistuojančias programas ir iniciatyvas ir pažiūrėtumėme, kokių reikia papildinių, kad galiausias reglamentas, galiausia Europos lygio sistema neprieštarautų jau egzistuojančioms programoms. Kad mes savo indėlių prisidėtumėme prie tobulinimo, prie darbuotojų darbo aplinkos gerinimo. Reikia atsakingai viską daryti, bet, žinoma, nenutraukti verslo veiklos tose regionuose. Turime pasirūpinti, kad sukurtumėme pridėtinę vertę. Dodd-Frank aktas buvo svarbus signalas ir įmonė, kaip, pavyzdžiui, maniškė, priklauso ne tik nuo vartotojų, bet ir nuo valdybos narių, akcininkų. Ir mes nenorime, kad išbrauktumėme kitus grandinės narius, kad netinkamos taisyklės pablogintų įmonių veiklą. Taigi, Europos Sąjungos iniciatyva turi tam tikrą geografinį aspektą. Taigi siūlyčiau labai atsargiai į viską žiūrėti ir viską vertinti. Atsargiai, pavyzdžiui, formuluoti, kasgi yra tos konflikto zonos. Labai aišku, reik, aiškiai reikia apibriežti tą dalyką. Ir tik turint tas tinkamas apibrieštis galima jau sistemą kurti toliau ir tai aišku užima laiko. Pavyzdžiui, kaip pavyzdį galiu pateikti, kad e, sertifikuoti, sertifikatą gauti, leidimus gauti e, lydyklai užtrunka metus laiko. Taigi procesas yra pakankamai sudėtingas ir kompleksiškas, reikia viską tinkamai atlikti pasiūlos grandinėje daugiausia dėmesio skiriama leidykloms ir įmonės turi siūsti signalus e, pasiūlos grandinėje, na, raginamos tą daryti, bet reikia nepamiršti palikti įmonėms pakankamai lankstumo, kaip jos bendraus su vartotojais ir tiekėjais. dėl privalomumo ir savanoriško prisijungimo, manau, kad negalime šiandien konkrečiai atsakyti į šį e, klausimą, reikia tos techninės diskusijos. Dėkoju galiausiai e, ponas Gimp. Ačiū. Norėčiau atsakyti į keletą dalykų. Visų pirma, norėjau paminėti, kad daug girdėjome apie e, puikias pramonės schemas, kurios jau veikia, apie privalomus reikalavimus JAV. Ir mes norime, kad panašios schemos, skaidrios schemos e, veiktų tose konfliktų regionuose. Apie rinkos iniciatyvas ir vartotojų vaidmenį. vartotojas turėtų turėti garantiją, kad perkamas produktas e, nefinansuoja žmogaus teisų pažeidimų ir konfliktų. Ir tai yra ES vartotojų pareiga priversti įmonės pateikti informaciją. Tai yra e, ir vartotojų ir to pačiu, aišku, įmonių atsakomybė informuoti. Naujos rizikos kylančios įmonėms. Pantrinsiu ABPO, kad kalbame ne apie šimtaprocentinės garantijas. Nebūtinai viskas vyks e, sklandžiai. Mes norime parengti procesą, e, kurio metu įmonės būtų tikros, kad suma, minim, sumažina riziką iki minimalaus lygio. E, pasiūlos grandinėje yra nemažai rizikos. Dažnai investuotojai neturi užtikrinimo, neturi visos informacijos, bet būtent tos išsamaus patikrinimo gairės leidžia tą trūkstamą informaciją gauti. Taip, žinoma, yra daug kitų priemonių, labai panašių priemonių taikomų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie deimantus Afganistane, deimantus ir kitus brangakmenius Zimbabvėje. Yra daug kitų regionų ir kitų e, naudingų iškasenų, kurie galėtų pasinaudoti šiomis priemonėmis. Taigi tikimės, kad ateityje e, įmonės pasistengs sumažinti kuo labiau e, riziką, finansuoti karinius konfliktus ir plačiame kontekste plačiau taikys išsamus patikrinimo gairės. Dėl to Frank akto labai svarbu pripažinti, kaip aš jau sakiau savo pristatymę, kad uh, dabartinė situacija yra netvari. Ir mes turėtumėme dar kartelį pabrėžti kad negalime finansuoti e, karinių konfliktų pirkdami naudingasias ištaisonas, bet kol kas pat su, su, situacija tose konfliktų regionuose yra pakankamai sudėtinga ir paini. Ir kaip aš jau minėjau, daug jau teigiamų rezultatų pasiekta tačiau reikėtų užtikrinti geresnės e, kasyklų darbuotojų sąlygas. Ir kalbant apie ataskaitą, kuri buvo nekartą paminėta, akivaizdu, kad daugiausia dėmesio skiriama rytų e, Kongui, e, bet kur gavyba mažėja po Dodd-Frank, bet kitose regionuose, kurie yra neminimi, uh, padot Franko gavyba išaugo. Tai gali būti paaiškinta ir kitomis politikos priemonėmis, e, kurios buvo taikomas šalia Dot Frank. Tai yra eksporto uždraudimas iš tam tikrų regionų, naujos vietinės institucijos dėl įvertinimo naudingų iškasinų. Tai yra keletas iniciatyvų, kurios veikia e, kartu su Dot Frank. Ir galiausiai norėjau atsakyti į tai, ar komisijos e, pasiūlymas susilpnins Dodd-Frank. Manau, kad tikrai ne. E, jeigu tai bus e, pritaikyta ar suderinta su BPO išsamus pritinimo gairėmis, manome, kad tai tik papildys veikiančią sistemą ir vis daugiau ES valstybių prisijungs prie šios iniciatyvos. ir tai padidintų e, lygyklų ir rafinavimo įmonių atsakomybę. Ir galiausiai norėjau pasikartoti, kad visos įmonės turėtų įsipareigoti taikyti išsamaus patikrinimo garis, kad tai yra ne tik iki šiol tai darančių įmonių prievalė. Dėkoju, sako pirmininkas, ačiū, iš ties naudingi pasisakymai. Vėl žodis e, kolegai Vingler. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū kolegoms, ačiū svečiams. Manau, kad iš ties šiandien žengėme žingsnį pirmin. Išsiaiškinome ne vieną dalyką. Ir akivaizdu, kad dar mūsų laukia ne viena diskusija šią temą. Manau, kad visi šioje salėje supranta aiškiai, kad reglamentas ir taikomos taisyklės dabar yra vienodai svarbios. Kitaip sakant, mes turime kurti ryšį tarp visų suinteresuotųjų šalių, turime atsižvelgti į vietos regionuose taikomas priemonės, turime skatinti tvarę plėtrą ir kurti tą de facto tvarę sistemą. Ne, de facto embargas yra mūsų tikslas. Mes gyvename tokio, tokių politinių šūkių laikais, Ir aš norėčiau paraginti visus suinteresuotusius ir visus Europos parlamento narius. Galbūt ta dilema tarp privalomumo ir savanoriško dalyvavimo nėra iš viso dilema. Galbūt yra dilema tarp efektyvios sistemos ir neefektyvios sistemos. Jeigu reglamentą turėsime efektyvų, veiksmingą, tuomet tai e, jeigu tikrai turėsime gerą, tikrai komisijos parengtą pasiūlymą, tai yra turbūt geriau turėtų tokį pasiūlymą, nu, prie kurio galima jungti savarankiškai, negu privalomas Dodd-Frank aktas. Bet aš manau, kad artimiausių savaičių ir mėnesių metu mes dar nekartą apie tai kalbėsime ir išsiaiškinsime daug svarbių dalykų. Dėkuoju, sako pirmininkas, ačiū svečiams, ačiū ekspertams galiu, galime baigti šį darbo atvarkės punktą. 21 klausimas, kiti klausimai, kitų klausimų nėra. Ir tik norėjau pasakyti, kad kitas posėdis vyks 21, sausio 21 ir 22 dieną, kitais jau metais. Um, linkiu jums visiems nuostabių kalėdų atostogų, atsipalaiduokite, pailsėkite ir kupini naujų jėgų susitiksime čia kitame komiteto posėdėje.